Plus it's here. All right. Uh, uh, colleagues, uh, as could be expected, some... Gerbiami kolegos, e, atrodo, kad keli kolegos vėluoja, tačiau nepaisant to vis tiek pradėsime, nes mūsų darbo tvarkė yra dvi temos ir mes norėtume, kad liktų laiko ne tik prezentacijoms, bet ir diskusijoms. Taigi norėčiau pasveikinti mūsų svečius, pona Šmit iš Kopenhagos ekonomikos ekonomikos instituto, kuris pristatys tyrimų rezultatus dėl išlaidų dėl neveikimo ir nepakankamo koordinavimo poveikio vertinimo. Ir taip pat norėčiau pristatyti poną profesorių Aleksandr Kern, kuris yra Kembridžo universiteto profesorius ir jisai kalbės apie tyrimą dėl krizių valdymo. Taigi, savo dokumento pirmąją redakciją jisai parengė dar prieš krizę, o paskui pataisė dokumentą po krizės. Taigi, iš pradžių suteiksiu žodį ponui Šmit, o paskui ponui Kern Aleksandr. Um. Ačiū labai. Iš karto pereisiu prie labai svarbių klausimų. Klausimo, kuris susijęs su tuo, kas yra atsakingas už krizę ir kokį vaidmenį suvaidino įvairūs veikėjai tame kontekste. Na ir pirmiausia, pasakysiu, kad dabartinė krizė, krizės mastai primena 90 ir 10-mečio krizės, kai gamybos lygiai buvo maždaug tokie pat. Čia šitoje diagramoje matote, kokie skirtumai yra tarp ES gamybos lygio ir JAV. Nes po, po pirmojo pasaulinio karo. Ir kaip matome, laikai nėra lengvi, tačiau kol kas dar neprieartėjome prie didžiosios depresijos, didžio, didžio nuosmukio. Dabar kitas klausimas, ar ES vaidino savo vaidmenį šioje krizėje. Ir čia daugiausia dėmesio skirsiu dviems klausimams. Kalbėsiu. apie tam tikrus dalykus ir pirmoji problema yra prevencijos problema kas buvo nuveikta ES lygmenių, kad nebūtų susikaupę tie disbalansai, kurie sąlygojo krizę. Kitas yra švelninimas ir kontrolė. Kas buvo padaryta, kad būtų sušvelnintas krizės priešiškas poveikis. Ir kas buvo nuveikta, kad būtų galima išgelbėti krizės paveiktas valstybės. Taigi pirmiausia kalbėsiu apie ES prevencijos politiką, kas nepasiteisino, kas, kas nepavyko. Na, sunku kalbėti apie tai, kas, kas atsitiko, bet kažkas atsitiko ne taip, kaip buvo tikėtas. Ir čia keletas svarbių elementų. ES įžengė į krizę plačiai atvertomis akimis. Nebuvo įsiklausoma į rimtus perspėjimus, kurie buvo gauti iš anksto ir pagrindinės priežastys, kurios sukėlė krizę, yra dabar aiškiai suvokiamos. Yra bendrai sutariama dėl tų krizių. Na, o priemonės, kurios galėjo užkirsti kelią tokioms, kri, tokiai kriziai ES lygmenių, buvo labai silpnos ir netgi ne visada jomis buvo pasinaudota. Na ir pirmiausia, pasakysiu, kad krizės rimtumas krizės poveikis įvairiose ES valstybėse narėse yra nevienodai pasiskirstęs. Čia Airija, Ispanija, Portugalija, Graikija taip vadinamoji labiausiai paveikta Europa, kur nedarbo lygis buvo pats aukščiausias, lyginant su kitomis valstybėmis, taip pat na, nedarbo lygis išaugo faktiškai 10 procentų. Kai pradėjau renkti šią studiją, procentas buvo dar didesnis ir taip pat kiti kitos problemos iškilo. E, Baltijos valstybėse matome situacija yra dar blogesnė, kitose ES valstybėse, narėse eurozonos šalyse, Švedijoje, kitur, Junktinėje karalystėje matome, kad pasiekmės yra mažiau dramatiškos. Na ir e, problemos masto skirtumai yra aiškiai susiję su tais disbalansais, kurie uh, atsirado dar prieš krizę, nes visos valstybės dabar, visose valstybėse dabar yra smarkiai paveiktos situacijos ir infliacijos lygis kenkia priekybos sektoriaus konkurencingumui, kur kas daugiau negu kitose šalyse. Taigi visi tie veiksniai, juos buvo galima faktiškai išvelgti dar prieš krizę. Kitas klausimas, kai viskas buvo, kada pasidarė viskas prognozuojama ir aišku, kodėl nebuvo perspėjimų. Man atrodo, kad perspėjimų buvo nemažai ir aš savo pristatymę minėsiu keletą tokių perspėjimo signalų nuo 2001 metų. Mm, hipotekų rinka ir išvestinių vertybinių popierių rinka jau rodė tam tikrus signalus. Jau buvo aišku, kad augimo prognozės nėra susijėtos su disbalansais finansinėme sektoriuje. SBO, EBPO jau perspėjo apie nekilnojamo turto burbulus ir ekonomiko, e, privačios ekonomikos problemas ir kitus dalykus. Na ir biudžeto problemos taip pat buvo aiškios. Ir Europos komisija, ir Ekofino taryba jau galėjo matyti tam tikras problemas. Na ir taip pat šiek tiek buvo ir per daug optimizmo ir pasitenkinimo. G7 pareiškimai 2007 metais apie bankų sektorių, kur buvo teigiama, kad pasaulio ekonomika tampa vis geriau subalansuota, taip pat teigia, kad rinkų, finansinės rinkos rizikos fondai yra sus, ir, ir tam tikros technikos reitingo sistemos yra veiksmingos tokie pareiškimai buvo padaryti likus vieneriems metams prieš sistemos žlugimą. 2008 metų antrajame pusmetyje augimas sulėtėjo, tačiau jeigu pažvelgtumėme į tarptautinių institucijų prognozes, pamatytumėme, kad prognozės buvo visiškai nerealistiškos. Aš pats dirbau EBPO eilę metų ir žinau, kad stengiamasi siekti konsensuso šioje organizacijoje. Taigi labai sunku tarptautiniams prognozuotojams na, prognozuoti, o jeigu netgi tos prognozijas yra padarytos, vis tiek yra tokia na, tendencija šiek tiek sumažinti rizikos veiksnius savo na, prognozėse. Na ir priežastys aiškiai yra suprantamos, ypatingai Junktinėse Amerikos valstijose 10-ame dešimtmetyje monetarinė politika buvo labai at, tokia atsipalaidavusi, negriežta. Buvo kalbama apie trumpalaikės palūkanų normas ir nebuvo stengiamasi stabilizuoti ekonomikos. Na, o 2001 metais palūkanų normos iš ties buvo perdėm mažos ir dėl to atsirado disbalansų finansų sektorija. Panašus reiškinys pastebimas ir Europos rinkoje, tačiau kur kas mažesnio masto. Be jokios abejonės tie disbalansai, kurie atsirado JAV, turėjo piltuvo efektą ir Europoje dėl realios ekonomikos, priekybos ir, ir finansų sektoriuje buvo jaučiama didžiulė įtaka, nes daugelis Europos bankų turėjo savo e, interesą Amerikos rinkoje. Fiskalinė politika taip pat buvo netinkama. Einamojų laikotarpį dauguma ES valstybių turėjo deficitinį biudžetą, netgi tais, taip vadinamaisiais geraisiais ekonominiais laikais. Ir valstybė susidūrė su didžiulėmis problemomis, ypatingai tos, kur, kurių deficitas buvo aukštesnis nei kitų. Taip pat reikia nepamiršti, kad tos valstybės, kurios susidurė su problemomis, dažniausiai turėjo ir didelius infliacijos lygius. Makroekonominė politika, fiskalinė politika nebuvo pakankamai griežta. Taigi makro politika, ypatingai kai kuriuose valstybėse, buvo perdėm stimuliuojanti, skatinanti. Dar viena papildoma problema, kuri matyt buvo aptarta šiame komitete detaliai, yra nepakankama priežiūra, reguliavimas, trūko rizikos valdymo, rizika buvo sunkiai išvelgiama, priežiūros institucijos nepakankamai dėmesio tam skyrė. Taip pat bankų pažeidžiamumas buvo didesnis ir Airijoje, pavyzdžiui, buvo daug bankų, kurie e, nebuvo vietos bankai ir tai dar labiau paštrino kreditų krizę ir panašiai. Nereguliavimas vėlgi, čia vėlgi buvo padaryta daug klaidų, nesėkmių, kurios matyti irgi buvo aptarto šiame komitete. įvairus turtas buvo vertinamas pagal ta, tuos pačius rizikos rodiklius. Kredito reitingo agentūros vertino vertybinius popierius, į kuriuos investavo bankai ir kitos finansinės institucijos. Ir čia buvo interesų problema ir, atsiprašau, palūkanų normų problema, reitingo agentūros per, per dėm geras ataskaitas teikė išvesnių vertybinių popierių atvejais ir, ir panašiai. Na ir kokia buvo prevencijos trūkumo kaina. Aišku, čia yra ir nacionalinės politikos, fiskalinės politikos, kuri yra grinai nacionalinio e, masto politika. Ir finansinės migracijos. Tai yra irgi ES kompetencijos dalis e, politikos mišinys. Ir prevencijos stygiaus kaina buvo iš tiesų didžiulė. Visomis, visose krizėse matėme, kad bedarbiai praranda įgūdžius, investicijos e, klėstėjimo metais nėra teisingai panaudojamos. ir iš istorinės patirties matome, kai vyko bankų krizė šiaurės valstybėse ir panašiai, kad reikia penkerių ar septynerių metų, kol galiausiai politika ir veikla grįžta į normales vėžės. Dabar trumpai pristatysiu situaciją, kiek tai kainuos Europai. Mes EBPO tam tikrus rodiklius panaudojame, kurie buvo paskelbti praeitais metais, remiantis istorinę patirtimi, kad gali prireikti penkerių, septynerių metų nuo dabar, kol galiausiai ES ekonomika sugrįž į normales vėžės. Tai yra 3 procentų praradimas, tai yra dviejų, dviejų skaitmenų procentas nuo BVP, taigi kaina nemaža. Ir dar vienas klausimas, apie ką norėčiau pakalbėti, tai yra švelninančios priemonės ir kontrolė. Čia jau situacija yra šiek tiek geresnė. Dėl švelninimo priemonių aš manau, kad e, buvo elgiamasi gan, gan solidžiai, kai buvo pripažys, pripažinta krizė, buvo imamasi priemonių 2009 metų kovo mėnesį taryboje buvo svarstamos atitinkamos priemonė, priemonės, buvo sumažintos pal, palūkanų normos ir buvo panaudotas pinigų kiekio didinimo, kiekio didinimo politika tam, kad nes, e, finansinės institucijos taptų likvidžios, taip pat buvo išspręsta, bandoma spręsti nemokumo problemą ir panašiai. Na, o dėl krizės kontrolės nebuvo konkrečių procedūrų e, ir to padariniai jaučiami dar ir dabar. Taip pat 2007 metais buvo jaučiamas didžiulis stimulas, kai deficitas smarkiai išaugo Europojos, Europoje dėl tų automatinių stabilizavimo priemonių, mažesnių, maž, mažų palūkanų normų, taip pat didelių išlaidų. Ir tai, kad dėl to, kad tos išlaidos buvo naudojamos ekonomikai ir ekonominiam augimui renkti, remti. Ir matome, kad JAV e, tie padariniai buvo jaučiami labiau. Taip pat fiskalinės politikos e, pritaikymas e, šios krizės metu, lyginant su 9 ir 10 dešimtmečio krize, čia tos priemonės buvo kaip ir platesnio masto, Na, o kalbant apie krizės mastą, jis irgi yra didesnis. Taigi, remiantis istorinė patirtimi, nebus lengva teikti, prognozuoti, kad fiskalinė politika taps standartizuota, nes fiskalinės politikos subalansavimas, sureguliavimas didina gamybą, Europoje bent jau minimum vienu procentu. Taigi tai ir didesnis fiskalinis stimulas, stimuliavimo priemonės, kažin ar būtų galėjusios užkirsti, užkirsti kelią rimtai kriziai. No, nominalios vertės buvo, trumpalaikės nominalios vertės buvo žemiausios viso dešimtmečio laikotarpyje. Taip pat yra tam tikrų argumentų, kuriuos aš pristatysiu, nes jie yra aktualūs. Net ir einamojų momentų būtent tos valstybės, kurios turėjo biudžeto perviršį arba nekokią viešųjų, viešųjų finansų sistemą, fiskalinės stimuliavimo priemonės buvo panaudotos platesnės, tam, kad vidaus ekonomika gautų paramą ir kad būtų paskatintas importas, tuomet tos valstybės susidūrė su didesnėmis problemomis - Vokietija, Niderlandai. Na ir mes čia pateikėme argumentų tam tikrų. Keturi argumentai prieš ir vienas du argumentai už tokią politiką. Vokietijos sti fiskalinio stimuliavimo priemonės buvo labai plataus masto. BVP procento vertinimų. BVP išauks, aišku, labiau negu kad yra numatyta stabilumo augimo pakte. Ir jeigu bandytumėme įvertinti, kaip fiskalinio stimuliavimo priemonės galėjo atnešti na, naudos Vokietijoje. Mes na, galime pažvelgti į vairias studijas, kurios buvo atliktos, kurios, kuriuose teigiama, kad jeigu Vokietijos vyriausybė būtų padidinusi viešo, viešuosius finansus 1 procentų nuo BVP, tokios valstybės kaip Portugalija ir Italija, jų atveju tas procentas būtų dar mažesnis. Taigi yra yra tam, tikri, tam tikros ribos, kiek ta valstybė gali tas stimuliavimo priemonės taikyti. Aišku, Vokietija yra turtinga valstybė ir įvairios studijos rodo, kad senstančios ir turtingos valstybės gali investuoti į tą šalis, kurios pinigus gali panaudoti geriau. TVF studija teigia, kad perviršis Vokietijoje yra 2-3 procentai, tai jau lyginant su vidurkiu per pastarosius 5-4 metus, vidurkis būtų 4-5 procentai. Na ir priešingas argumentas dėl Europos savintereso, tai ką matysime per ateinančius metus, Vokietijos pagrindiniai priekybiniai partneriai, JAV, kitos Europos valstybės turės uh, kitaip panaudoti savo išteklius, turės daugiau eksportuoti, daugiau importuoti, atsiprašau, eksportuoti mažiau, importuoti daugiau ir dėl to Vokietija gali tokiu būdu stimuliuoti savo ekonomiką ir pakeisti tuos, tas, tas įplaukas. Realūs kaštai, kalbant apie sušvelnimo ir kontrolės etapą, yra susijęs su tuo, kad ES neturi metodų, kaip būtų galima įgyveninti stabilizavimo programas. Ne eurozonos valstybėse Tartutinis valiutos fondas įsikišo ir padėjo kai kurioms valstybėms, kurios nepatenka į eurozoną, kaip puikiai žinote, daugiau matyti negu kad aš. Dabar turime Graikijos problemą ir kitas šalis, kurios susiduria su problema. Ir ES sutartyje yra neišpirkimo straipsnis. Dėl to sunku ES kartais įsikišti ir pagelbėti. Bet ne viena sistema neturės automatinio poveikio. Schemos, sistemos dažniausiai priklauso nuo struktūrinio suderinimo, biudžeto pakoregavimo valstybėje Ir jeigu pažvelgtumėme į Junktinės Amerikos valstijas, pamatytumėme, kad jie neturi teisės automatiškai skirti paramos. Federalinis lygmo, nei valstijų lygmo, net miesto lygmo, ne, net miesto valdžia negali automatiškai skirti paramos. Taigi tai, kad trūksta krizių valdymo ir sprendimo mechanizmų, tai tik tai dar padidino kaštus ir sąnaudas. Krizių sprendimo metodai yra kuriami proceso eigoje, bet tai, kad jų nebuvo prieš krizę, iš tiesų atnešė kur kas daugiau kaštų ir sąnaudų. Veiksmai tam tikrose valstybėse buvo nepakankamai skubus, kadangi nebuvo aišku, kaip elgtis, ar kažką daryti, ar nieko nedaryti. Ir daugiau buvo na, spekuliuojama. Uh, bet yra visiškai aišku, kad tai, kad trūksta bendros e, veiklos sistemos ES įsikišimui krizės metu, tikrai užvilkino įgyvendinimo darbus. Na ir tai nėra tiek jau problematiška, kalbant apie gamybos praradimą nuo sausio ar vasario mėnesio. Realūs kaštai yra šiek tiek kitokie. Jie yra susiję su tuo, kad išaugo palūkanų kaštai toms valstybėms ir tie kaštai plinta, taip pat yra na, ta problema, kad tarkim, jeigu vienos valstybės atveju nėra randamas sprendimas, tai turi poveikio ir kitoms šalims. Ir kyla klausimas, kas, kas sumokės už tai ir tai sukuria labai nepalankę aplinką. Ir visi krizės uh, mechanizmai, jeigu jų nėra, tuomet e, ta, ta krizė situacija išplinta ir tada sunku suprasti, kas turi mokėti. Na ir aš nenorėčiau čia nustatyti konkrečios krizės kaip ir kainos, nes matyt, tą padaryti yra neįmanoma. Na ir pabaigai aš galėčiau pasakyti, kad geriausias būdas užkirsti kelią kaštų sąstingiui, yra užkirsti tam, na, kažkaip neleisti tam atsitikti. Kai atsiranda didžiuliai disbalansai, kurie kaupėsi, tuomet ypatingai kai fiskalinis deficitas yra didžiulis ir finansinė rinka pradeda kvesionuoti fiskalinių finansų patikimumą, tuomet stimuliavimo priemonių priemonių paketas gali atnešti netgi žalingą poveikį. ES prevencinė politika ir makropolitika. Žinome, kad stabilumo augimo pakte yra numatytas nuobaudų mechanizmas, nors jis niekada nebuvo pritaikytas, nors buvo galima jį pritaikyti. Jis buvo šiek tiek pakeistas ir turėjo būti galutinai pritaikytas ir dabar daug kalbam apie tai, ką būtų galima padaryti. Na, aš apie tai ne, ne, nesakysiu nieko, nes tai ne mano sritis, bet priešios reguliavimo aspektu. Aišku, tai yra tas sritis, kuri absoliučiai yra ES institucijų kompetencijų rėmuose, kadangi per direktyvas buvo numatyta priežiūros sistema, direktyvas, kur buvo numatyta rizikos, rizikos adekvatumas bankams, finansinėms institucijoms ir taip toliau ir panašiai. Ir žinau, kad jūs dirbate šiuo klausimu. Ir jau dabar post factum galime tiesiog teikti, kad reakcija nebuvo pakankama. Ir jau, kai įsis, įsisiautėja krizė, makroekonominė politika turi būti sugriežtinta, sustiprinta ir buvo sureaguota gan stipriai, gan griežtai, palūkanų normos mažinamos, taip pat priemonės buvo taikomos e, gelbstint bankus, jų likvidumą ir mokumą, nes patys bankai matyt būtų sunkiai sugebėję išgyventi, bet tai sukėlė didelį iškraipimą rinkoje Ir tai turi ir kaštų, ir privalumų. Rizikos valdymas yra silpnoji grandis švietimo kontrolėje. Uh, Dėkoju, ponui Šmit. O dabar aš norėčiau suteikti galimybę kolegoms užduoti klausimus. Pone Pervanš Bereš, mūsų pranešėja. Dėkoju. Dėkuoju Jums už Jūsų pristatymą, kurią parengė Kopenhagoje veikiantis institutas. Šis dokumentas, Jūsų tyrimas yra labai įdomus, nes iš jo akivaizdu, kad ne viskas buvo puiku prieš krizę. Manau, kad apie naujai atsiradusias išlaidas galima kalbėti dviem aspektais. Daug apie ką galima būtų kalbėti, tai mūsų negebėjimas prisitaikyti prie rizikos ir betodriškumas. Yra ir tokių, kurie mano, kad po to, kai įvyksta sukretimas, Tik tuomet reikia imtis e, koreguojančių priemonių. Iš jūsų pranešimo liktai atrodytų, kad mes viską darome teisingai. Ir jei viskas ir buvo mm, taip, kaip buvo iki krizės, ir jei nebūtų sprogęs nekilnojamo turto burbulas nei uh, Ispanijoje, nei kur kitur, tuomet mes būtume galėję susitvarkyti su patirtais smūgiais, kuriuos mūsų e, sudavė finansų, sugriuvusi finansų sistema bei priekybos sistema. Vyriausybės investavo, įdėjo didžiulės lėšas į finansinės institucijas. 2008 metais buvo ženkliai padidinta palūkanų norma. Aš taigi, aš nežinau, ar teisingai pasielgė ECB, bet manau, kad ir vyriausybių kaltė buvo ta, kad jos neiš karto bandė spręsti iškilusias problemas. Kalbant apie komisiją, ar netrodo, kad iš tiesų komisija reagavo pernelyg lietai, pernelyg vietai, nes po to, kai po Lehman Brothers e, atvejo praėjo e, vieneri metai, tai jau yra pakankamai ilgas laiko tar, e, tarpas ir buvo parengti, tik tai tuomet buvo parengti atitinkami komisijos dokumentai, o iš tiesų e, iki 2008 metų rugsėjo mėnesio nevyko niekas, nebuvo jokios reakcijos, arba bent jau ta reakcija buvo nepakankama. Kas pakankamai gilinosi į situaciją, matė, kad iš tiesų e, situacija buvo žymiai rimtesnė, negu ji iš pradžių atrodė po 2008 metų rugsėjo mėnesio atsirado tam tikri planai ir kaip jums atrodo, ar pagal tuos planus, ar juose buvo pakankamai Europos būdas, kaip valstybės narės bandė gelbėti savo bankus, visiškai nesilaikydamos europinių sąlygų ar net nebandydamos apibrėžti europinių sąlygų. E, bet ir komisija taip pat sakė, kad reikia atsižvelgti į esamą situaciją, bet ar nebuvo, nebuvo galima tą, to padaryti jau anksčiau? Iš tiesų tuo metu vieninteliai, ka, kas ką darė, tai buvo prancūzai. Toliau kalbant apie reitingavimo agentūras, kaip jūs vertinate jų vaidmenį? kai kai kalbame apie reitingo agentūrų verslo modelį, mes matome, kad, kad jų dėka buvo pardavinėjami nesaugiausi produktai. Taigi tiek mano klausimų, bet jūs ir paminėjote daug temų. Aš atsakysiu jums angliškai, sako pranešėjas. Kalbėdamas apie uh, išorės sukretimus, be abejo, krizė kilo 2008 m. spalio mėnesį dėl to, kad žlugo stambiausiai investicijų bankai, kurie vaidino labai svarbu vaidmenį tarptinėje finansų sistemoje. Tačiau aš manau, kad e, tikrosios giluminės krizės priežastys buvo kiek kitokios. Krize sukėlė visos kitos smulkios krizės, kurios kilo dėl pernelik spartaus ir aktyvaus investavimo ir nepakankamų santaupų. Nes šie du dalykai visuomet pagimdo krizę. Tai pavyko ir trečiajame e, dešimtmetyje, 20 amžiaus pradžioje ir tą matėme ir per visas kitas krizės. Taigi tai, kas prasidėjo 2008 metais, 2008 metų pabaigoje, liktai prasidėjo JAV ir po to galiausiai vėl sugrįžo į Europą. Tam tikrų laikų disbalansas, kuris atsirado dar iki krizės, būtų pasireiškęs vienaip ar kitaip. Taigi aš negalėčiau teikti, kad aš galėčiau teikti, kad uh, negalėčiau teikti, kad kokia nors šalis labiau nukentėjo nuo krizės, nes iš esmės visos jos uh, buvo paliestos gan rimtai. Atrodytų, kad Ispanijos e, tiesiogiai nepalėtė JAV krizę. Tačiau vėliau pastebėjome, kad ir Graikijoje, ir Portugalijoje, ir Ispanijoje krize pagilėjo. Uh, Taip yra dėl to, kad e, krizinėje situacijoje šiuose šalyse susiformavo dar iki e, krizės proveržio. Dėl Europos centrinio banko. Aš stengiuosi paaiškinti, kad e, visos institucijos pernelik vėlai pastebėjo krizės požymius. Jaunystėje man yra tekę dalyvauti ESBO, EBPO komiteto posėdėje, kuriame e, vienas e, aukšto lygio pareigūnas paklausė, kad tai kada jūs pagaliau pakelsite palūkanų normą nuo 1 procentų iki 5, nes kitaip susidursite su labai rimta krize. Ir ECB e pakėlė palūkanų normą prieš pat krizę. Ir tai rodo, kad e, ECB jautė ar, artėjančią krizę. Taigi, viena vertus galima teikti, kad e, nuojautos, kad krizė atsiras buvo, bet buvo pernelik vėlai sureaguota į jos simptomus. atsižvelgiant į tuometinį desbalansą, nebuvo imtasi teisingų žingsnių. Negalima teikti, kad reikėjo išlaikyti mažą palūkanų normą ir tikėtis, kad taip mes galėsime padėti e, verslą susi, subalansuoti turtų ir įsiskolinimų rodiklius. ES institucijos, pirmiausia, ES komisija pernelik lietai sureagavo į krizės požymius ir ėmėsi priemonių pernelik vėlai. Pažvelgsite į TVF ir kitų finansinių institucijų veiksmus. Reaguojant į krizę, pamatysite, kad jie visi ėmėsi jų tik tai pačioje 2008 metų pabaigoje. Na, aš drįšiu teikti, kad pavėluotas krizės pripažinimas yra labai svarbus veiksnys visoje šioje istorijoje. Ir mes apie tai kalbame savo ataskaitoje, dabar net, neturiu laiko e, gilintis šį klausimą, bet jei mes e, išnagrinėtume, kokių svarbiausių veiksmų buvo E, imtasi tarptautinių lygmenių. Aš kalbu apie bankų e, gelbėjimo planus bei apie ir kitos gelbėjimo priemonės iš tikrųjų tapo dar vienu iššūkiu e, rinkai. Aš neseniai skaičiau vieną Briugelį instituto atliktą tyrimą, kuris parodo, kad bankų gelbėjimo planai buvo nekoordinuoti, komisija sureagavo į krizę pavėluotai. Ir galiausiai visą tai mums kainavo, bet negalime teikti, kad per nelik daug. Mes matome, kad visos, visoje Europoje dabar yra taikomi E, indėlių, neribot, neribotos indėlių draudimo schemos. Ir dėl to padidėjo draudimo kaštai. Kartais net kelis kartus. Taigi vien tai, kad indėlių draudimo priemonės buvo pradėtos taikyti visoje Europoje, nekaip jų neribojant, nepamatuotai, Aš po to sugrįšiu prie jūsų klausimo. Tačiau aš manau, kad problema yra ta, kad dauguma bankų Europoje dabar uh, priima indėlius, įsivaizduodami, kad, jų, kad draudimas juos padengia praktiškai be jokių pribojimų. Tai tą patį matėme, kai ir buvo gelbėjama automobilių pramonė. Tai labai daug kainuoja, kainavo mūsų rinkai ir iškreipė mūsų ekonomiką ir, ir iškreipė mūsų rinką. Kai kurios vyriausybės ėmėsi rimtų automobilių pramonės restruktūrizavimo priemonių. Tam, e, reikalaudami, kad būtų laikomasi tam tikrų sąlygų. Pavyzdžiui, reikalavome, kad darbo vietos e, šalies viduje. Bet vėlgi, ar galima būtų sakyti, kad to galima buvo išvengti, e, ar galima buvo tai padaryti pigiau, nežinau. Nes man atrodo, kad iš tikrųjų tai netiek daug jau ir kainavo. ECB Taip, galim būtų juos kalinti dėl to, kad jie per lietai sureagavo į krizės e, simptomus. Po to galima kaltinti ir tai, kad bankų gelbimo planai buvo nepakankamai gerai suderinti. Bet svarbu yra nepamiršti ir štai ko. Atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma yra fiskalinė politika Europoje. Kiek uh, Europos uh, verslas turėjo galimybių sparčiau sureaguoti į krizę. Visose šalise buvo, pradėt, buvo taikomos fiskalinės e, priemonės, kurius, kurių tikslas buvo atgaivinti ūkį, savo nacionalinį ūkį. Galbūt geriau, jei visa Europa uh, būtų pradėjus taikyti priemonių paketą skirtą visai Europai. Ir tiesą sakant, paskutinius klausimus nesupratau. About, uh, Šis klausimas buvo susijęs su uh, uh, reitingavimo agentūromis. Atvirai turiu pasakyti, kad aš nežinau iš tikrųjų, ką jūs dirbate, e, darote šiuo klausimu, bet jau keliarius metus vyksta diskusija, ką veikia kredito reitingavimo agentūros. Ir ar jos yra naudingos vartotojams ir investuotojams. Ir galime tą patį sakyti ir apie apskaitos standartus ir apie, bankų, ir apie bankus. Taigi galime būtų kvestionuoti ir apskritai visą mūsų bendrą verslo e, finansavimo struktūrą. Very much, very... Olė, dėkoju, labai įdomu. Jūs suskirstėte visas šalis į, tris, į penkias grupės. Ar galima būtų atskirai skirti Skandinavijos šalis? Jūs turite Daniją, Švediją ir Suomiją. Danija išgyveno krizę devintajame dešimtmetyje. O Suomija ir Švedija, kaip žinia, išgyveno krizę dešimtajame dešimtmetyje. Aš ne, nenorėčiau pasirodyti kaip nacionalistas, tačiau šios e, šalis tvarkosi visai neblogai. Ir bankai šiuose šalise gyvena taip pat e, neblogai, bent jau jie mato šviesą tunelio gale. Ar gali būti tai dėl to, kad mes turime savo skandinavišką modelį, pagrįsta dideliais mokesčiais ir to, kad naudojami yra stabili, automatinės stabilizavimo priemonės? Aš kalbu apie žimtumą pirmiausia, nedarbo mažinimo, o, o, užimtumo stabilizavimo priemonės. Nes mūsų nedarbo lygis nėra labai didelis. Toliau reitingavimo agentūros. Cezaras e, prieš, penki, prieš 6-7 metus pateikė pasiūlymą dėl reitingavimo agentūrų. Tuomet mes šį klausimą svarstė, svarstėme labai išsamei ir buvo nuspręsta, kad šios agentūros e, negali pačios e, reguliuoti savo veik, veiklos. Po to žinome, kas įvyko Ispanijoje. Ir jei iš įvykios Ispanijoje paaiškėjo, kad reitingavimo agentūros uh, yra visiškai nepatikimos, kodėl rinkos veikėjai jais pasitikėjo. Tai yra toks kaip ir subtilus klausimas, tačiau aš manau, kad e, dėrėtų juo pasvarstyti. Ir paskutinis klausimas, ar krizė jau pasibaigė? Na, e, be abejo, jeigu mes ignoruosime tai, kas vyksta Graikijoje. Na, aš dabar norėčiau suteikti galimybę kolegai iš Suomijos sutei, pateikti savo klausimą, kadangi, kiek aš suprantu, jis yra panašus į tai, apie ką jūs, kalbė, jūs kalbėjote. Dėkuoju. Aš e, turiu lygiai tokį pat klausimą. Tik tai aš užduosiu šiek tiek iš kitos perspektyvos. Jei aš teisingai supratau, jūs E, išskirite Švediją ir Junktinę karalystę, dėl to, kad šios šalis yra, nėra eurozonos narės. Ar taip yra būtent, ar jūs jas išskirite būtent dėl to? Ir mano antras klausimas yra labai panašus į tą, apie ką kalbėjo Olė. Ar jūs galėtumėt e, pafantazuoti ir, pavyzdžiui, pateikti mums e, galimos būsimos krizės viziją? Yeah, I, I, um, I don't think there's very. Ne, nemanau, kad būtų prasminga į vieną krepšį visas valstybės sudėti. Danijoje e, valiutų keitimo kursas yra fiksuotas, esame eurozonoje ir šioje studijoje bandėme išsiaiškinti kokios pasiekmės yra esant eurozonoje ir už jos ribų. Švedija Junktinės karalystės, Švedija ir Junktinė karalystė per pastaruosius vienerius dviejus metus e, susidūrė su nuvertėjimu ir dėl to sunku visas valstybės vertinti vienodai. Jos, jose nedarbo lygis irgi augo, bet aš nemanau, kad šioje krizėje galima būtų kažkokį šiaurės valstybių metodą pritaikyti. Na, na, aš esu už Danijos ir nenoriu visų tokių nedėlių valstybių vertinti vienodai dėl reitingo, reitingavimo agentūrų. Patirtis rodo, kad reitingo agentūros ir kiti investuotojai vėla, per vėlai pripažino riziką ir jau krizės metu reagavo labai ryštingai, kai reikėjo viską daryti priešingai. Taigi aš manau, kad yra didžiulis skirtumas tarp to, kaip reitingo agentūros dirbo su valstybėmis, su valdžia ir kaip jos dirbo su kitomis institucijomis ir reitingavimo agentūros visiškai nesusijusios yra su nacionalinė skola. Aš dirbau Danijos e, valdyboje atitinkamoje ir mes e, bandėme su tomis agentūromis kalbėtis, bet reitingo agentūros svarbu yra privataus, privačios rinkos e, vertybinių popierių atveju. Yra labai konkrečios taisyklės, pagal kurias investuoti galima tik tai į tam tikrus reitingus. Ir kuo aukštesnis yra reitingas, tuo didesnė yra kaina. Ir perkančios institucijos perdėm priklausė nuo reitingo agentūrų išvadų kai tuo tarpu galėjo pačios priimti sprendimus ir labiau jais pasikliauti. Taigi, rizikos valdymas dabar yra nuleidžiamas į reitingo agentūras. Ir tas faktas, kartu su tuo, kad reitingo agentūros turėjo interesą, kuo galima didesniam kiekiui mokančių institucijų teikti pozityves rekomendacijas, tai su, sukūrė problematišką situaciją. Ir tai ne mano yra uh, E, nuomonė, nes Junktinės Amerikos valstijos yra apie tai kalbama ir Europoje. Esmė yra ta, kad reitingo agentūros nesuvaidina to paties vaidmens kaip valstybių kreditavimo agentūros ir privatusis sektorius. Čia yra skirtingi vaidmenys. Nemanau, kad agentūros dalyvauja išleidžiant vertybinius popierius, jos į tą sritį nepatenka. Cezar juos e, prieš penkerius metus tas agentūras išanalizavo ir sakė, kad labiau reguliuoti jų nereikia. Na, atkreipsiu į tai dėmesį tolesniuose ataskaitose, į tai atsižvelgsiu. Bet aš manau, kad dabar argumentas būtų šiek tiek kitoks. O jūsų klausimas koks buvo? because that is bad news as uh, it Jungtinė karalystė ir Švedija geriausiai išgyveno, o jos nepatenka į eurozoną. Taigi galime numatyti šiek tiek, kas, kas mūsų laukia ir kaip geriau pasiruošti tolesniems krizėms. Prieš dešimt metų parašiau finansiniam Danijos leidiniui straipsnį apie Danijos e, ekonomiką prieš pat krizę, e, šiaurės valstybių bankų krizę ir mačiau, kad ir amerikiečiai parašė, atliko atitinkamą analizę. Ten buvo teigiama, kad visos finansinės rinkos krizės nuo 19 tūkstantmečio yra susijusios su tais pačiais bruožais pasaulis naujėja, rizika dinksta, naujos techno, technologijos skūriamos. Tačiau XIX amžiaus 20-ojo dešimtmečio pabaigoje e, tas perviršis ir, ir, ir bankrutuojančios įmonės trečiajame dešimtmetyje vėlgi buvo panaudotos naujos ekonomikos terminas. Ir norint, kad per ateinančius 15-20 metų išvengtumėme tokios krizės, reikia priimant sprendimus tiesiog nepamiršti, kad gali, kaž, kažkas, kaž, kad gali kilti problemų ir na, negalime to pamiršti, kad, vėl, iš, kad išvengtumėme tokių problemų ateityje. Aš manau, kad daug ką būtų galima nuveikti ir jūs savo darbę, mes savo darbę turime tobulinti taisyklės. Jos buvo tobulinamos, tobulinamos ir anksčiau, taigi kažką padaryti galime, kad būtų užkirstas kelias kitoms krizėms ateityje. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas dviejopas. Pirmiausia, kaip galime žinoti, kad obolius lygname su oboliais, o ne obolius su kreušėmis. Žmonės skirtingai vertina nedarbą. Junktinėje karalystėje mes pakeitėme apibriežtį, priklausomai nuo to, ką norime parodyti. Ir man neramu, kad žvelgiant į kolektyvinius duomenius, vertinant, kas kam sekasi geriau, kam prašiau, yra neišvelgiamas tas bendras kontekstas už skaičių. Jeigu apibrėžiame, ką konkrečiai žymi vieni ir kiti skaičiai, reikalinga komparatyvinė analizė ir ar yra metodas, pagal kurį būtų galima standartizuoti duomenis, formatai kažkokie. Tai ar jūs tam pritartumėte, ar jums kaip ekonomistui labiau priimtina tai, ką teikia kiekviena valstybė narė atskirai. Eurostatas teigia, kad viešos skolos atveju reikia perskaičiuoti skaičius, nes pas mus, pavyzdžiui, įsipareigojimai yra didžiame disbalanse, taigi uh, panašu, kad e, pagal jūsų pateiktą analizę rezultatai tikrai nėra tokie geri, kaip buvo teigiama. Jūs teigiate, kad ES negali gyvendinti TVF vykdomų stabilizavimo programų, o klausimas yra, ar na, apskritai reikalingos tokios programos. Rates, we... Nedarbo lygis, bent jau tie rodikliai, kurie nurodyti, yra. Uh, šiame tyrime, tai ir yra BPO organizacijos nu, naudo, yra rodikliai nustatyti pagal BPO standartizuotą užimtumo, ne, neužimtumo vertinimo metodiką. Pirmiausia, yra surinkimi nacionaliniai duomenys, kurie po to yra vertinami, standartizuojami ir e, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų subjektyvus. Toliau įsiskolinimai. Taip, e, įsiskolinimai nenumatytiems atvejams, tai yra įsiskolinimai, kurie dažniausiai nepatenka į balansą. Aš žinau, kad e, net Europos vadovų taryba priėmė sprendimus, kurie sako, būtina įvertinti šios įsipareigojimus. Tai yra problema, negalime jos ignoruoti. Negalime jos ignoruoti. Ir panašu, kad dabar tik valstybės narės pačios turi suvokti, kokie tai yra įsipareigojimai ir, ir įsiskolinimai ir kaip reikėtų jais rūpintis. Ir net jeigu mūsų netenkina statistiniai duomenys, oficialiai skelbiami statistiniai duomenys, mes e, neturime kitos informacijos, kurią galėtume remtis, rengdami šios tyrimus. Jei pažvelgsime į mūsų patirtį, pamatysime, kad manoma, kad yra pigiau paremti bankus, nei po to taisyti jų pridarytą žalą. Švedijos pavyzdys, pažiūrėjau, tai e, akivaizdžiai rodo. Ir, ir jav dabar matome tą pačią situaciją. skola tai yra e, tas rodiklis, kuris apima ir valstybių lėšas skirtas bankams gelbėti. Dar kas nors? Pervanš? norėčiau pasiaiškinti vieną dalyką. Kalbant apie Cezar tyrimą dėl reitingo, reitingavimo agentūrų, jūs sakėte, kad jūs įtrauksite šios duomenius į savo ataskaitą. Ponas Šmit jau apie tai kalbėjo. Mes čia galbūt turėtume kalbėti apie 2004 metais nustatytą Elksenos kodeksą. Ir tarsi buvo sakoma, kad Cezar nenori nieko keisti. Me, uh, of, of the... Aš norėčiau dar pridėti keletą klausimų jums leidus. Dabar, kai mums atrodo, kad mes jau e, išsivadavome iš bankų krizės, staiga supratome, kad įklimpome į valstybių ūsienio skolos krizę. Ir tada aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar potencialiai visos šios problemos. E, negalėtų mūsų kamuoti ilgus metus. Ir ne, ar nesitiks taip, kad po keliarių metų mes vėl sugrįšime prie bankų. Toliau. Ar mums iš tikrųjų reikia uh, reitingavimo agentūrų Europoje? Gal mes Europoje galėtume sukurti kokią nors agentūrą ir kokią įstaigą, kad ir kaip ją pavadintume, kuri atliktų tą, tas pačias funkcijas kuri gal būtų nešališka ir kuri tikrai neužsimtų jokiamis spekulacijomis. Ir dar vienas dalykas. Jūs labai aiškiai pasakėt, kad Europos Sąjungai Europos Sąjunga neišnaudojo kai kurių savo veiksmų koordinavimo galimybių. Mes uh, Galėjome daug ko išvengti, jei būtume geriau koordinavę, derinę savo veiksmus. Todėl norėčiau jūsų paklausti, jei pirmininkas Baroso at jūs atvyktų ir pasakytų, aš žinau, kad jūs išnagrinėjote krizę, jos e, ištakas ir e, padarinius, kokiu priemoniu mes turėtume imtis eurozonoje ir visoje Europos Sąjungoje, siekdami suderinti mūsų fiskalinės politikos priemonės. Dėl valstybių užsienio skolos. Na, negalime teikti, kad defaultas bus e, e, neišvengiamas. Yra tokių, kurie mano, kad taip ir bus. Ir aš turiu draugų, kuris dirba Danijos invest investicijų fondą ir jis e, yra pasakęs, kad būtų geriausia Ispanija, Portugalija ir Graikija. Nemanytų, kad pasitraukius iš eurozonos visos jų problemas būtų spręstos, ne, jų skola liks jų balansuose. kad ir kokiu priemonių prireiks tam, kad e, e, šios šalis būtų išgelbėtos, svarbu ir atsiminti, kad ir koks dabar būtų kūriamas gelbėjimo mechanizmas valstybėse narise, e, Europos Sąjungoje, Tarptautinėme valiutos fonde, ECB. Būtų siekima užtikrinti, kad tos šalis, kurios elgesi neatsargiai, būtų priverstos pačios spręsti savo problemas. Galima būtų joms padėti. Ir akivaizdu, kad ši parama turėtų būti e, teikiama gan ilgą laiką, nes per vienerius metus neįmanoma e, tokių problemų spręsti. Tai štai ką aš siūlyčiau daryti. Ar to pakaks? Nežinau. Antras klausimas. Reitingavimo agentūros ir užsienio skola. Privačios bendrovės ir valstybės įstaigos veikia pagal visiškai skirtingas žaidimo taisyklės. Valstybė, valstybė ištinka defaultas tik tuo met, jei valstybė negali mokėti uh, savo skolų. O jei pažvelgsime į šią šalis, pamatysime, kad jų bendras mokesčių rodiklis ir e, mokesčiai šiuose šalise 10-15 procentų yra mažesni nei Skandinavijos šalise. Taigi viskas priklauso tiesiog nuo vyriausybių noro padengti savo įsiskolinimus. Kreditavimo agentūra yra visiškai kita įstaigai. E, ji gali įvertinti konkrečius rizikos veiksnius susijusius su tam tikrais uh, uh, turto paketais. Ir e, šios agentūros negali tiesiog daug pinigų, dar pareikalauti iš savo klientų daugiau pinigų tam, kad jie pateiktų palankesnius skaičius. Ne, už tai jie taip elgtųsi atsidurtų kalėjime. Kretinga, reitingavimo agentūros teikia rekomendacijas ir automatiškai. Ir jei esate stambus e, institucinis investuotojas, ir jei reitingavimo agentūra nusprendžia jūsų reitingą sumažinti nuo AA iki B, tai turės, neišvengiamai turės įtakos jūsų produktų kainai ir tai, tai už, ką, už kiek jūs galite įsigyti kitų įstaigų produktus. Reitingavimo agentūros e, atlieka svarbu vaidmenį, e, nes e, jos atlieka funkciją, kurios atskiros finansinės įstaigos negali atlikti, dėl to, kad tai tiesiog per nelik daug kainuoja. Toliau, žinau, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl ex ante biudžeto įvertinimo ir dėl uh, kolegiškos priežiūros. Pasiūlymas, man atrodo, yra labai ambicingas ir gan sudėtingas. Manau, kad būtų geriau, jei Ekofinas ir Europos vadovų taryba tiesiog uh, užtikrintų, kad uh, būtų aiškiai pasakyta, kas nederamai elgesi bet kartu, kad e, būtų tokiam šalims ir suteikta tam tikra parama. Ačiū, persime prie antros dalies ir dabar Aleksandra, profesorius Aleksandras Kernas iš Kembridžo universiteto pasisakys apie tyrimą dėl krizių valdymo. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju visiems rengėjams už tai, kad jūs pakvietėte mus atvykti čia ir pristatyti jums mūsų antrą atliktą tyrimą, nes pirmąjį tyrimą pradėjome 2007 metais, kaip tik tuo met, kai pastebėjome pirmosius krizės požymius antrinė paskolų rinka tuomet susidūrė su defolto galimybė ir buvo pradėta iš karto kalbėti apie tai, kad ištiks ir, ir labai rimta vertybinių popierių krizė. 2007 m. rūpiučio mėnesį mes pradėjome tirti būtent šią krizę. Pradėjome tirti, kodėl finansų sistema atsidūrė tokioje sudėtingoje situacijoje. O dabar aš norėčiau pakalbėti gan trumpai apie mūsų pirmojo tyrimo išvadas ir po to pristatyti jums mūsų antrąjį tyrimą. Taigi pirmiausia, finansų e, krizės pamokos. Mes tengiamės vertinti krizės padarinius, e, išaiškinti, kokios buvo e, krizės priežastis ir ką reikėtų daryti, kad būtų užkirstas kelias panašioms krizėms ateityje. Mes pastebėjome, kad bankų rizikos valdymo modeliai nepadėjo bankams apsisaugoti nuo sisteminės rizikos. finansų rinkos yra labai integruotos ir todėl viskas yra tarpusavė susiję tiek Europoje, tiek JAV. Ir kai atrodo, kad e, e, kapitalų rinka yra pakankamai likvidi ir, e, ir viskas juda rinkoje labai gerai, tačiau problema yra ta, kad tokiuose rinkose labai greitai paplinta ir lygos, kaip ir įvyko 2007 m. rūpiučio mėnesį. Kągi turėtų daryti politikai? A, politikai pirmiausia turėtų labai atsargiai vertinti uh, rinka pagristus rizikos valdymo modelius, nes jie neatsižvelgia į sisteminę riziką. Tai yra labai svarbu, kadangi reglamentavimo modeliai, kurie buvo taikomi 7-8 metai prieš krizę, buvo modeliai, kurie jautriai reaguodavo į e, tai, kas vyksta rinkoje. Ir Bazilės 2 yra puikus to pavyzdys, nepaisant to, kad Bazilės 2 buvo patvirtinusi iki e, krizės, uh, jis buvo pagrystas tokiomis rizikos vertinimo, tokiais rizikos vertinimo modeliais, kurie ir sukėlė, sąlygojo krizę. Be to rizik, e, rinkos e, nuolatos keičiasi, atsiranda naujų produktų ir pasenusi, pasenęs reglamentavimas gali tik tai pagilinti uh, potencialias problemas, o tai reiškia, kad nulatos reikia keisti teisės aktus, atsižvelgiant į pokyčius rinkose, į naujai randančius produktus, į finansinės inovacijas, kurios gali be abejo būti labai naudingos, bet kartu gali padidinti egzistuojančią riziką. Be to mes pastebėjome, kad tarptautinės institucijos, tokios kaip Bazilio komitetas bei kitos įstaigos, nesugebėjo vertinti, kokie e, e, yra rizikos veiksniai Kai kas rengė įvairias ataskaitas, tvirtindamas, kad kyla turto kainos ir beveik visi politikai e, nemanė, kad dėl to gali kilti kokiu nors problemu. Iš dalies dėl to, kad e, formuojant pinigų politiką buvo galvojama apie mažmeninės e, rinkos, e, mažmeninės kainų e, rinkos stabilumą. Jei modeliai būtų parinkti tinkamai, daug ko galima būtų išvengti, tačiau tie modeliai nebuvo veiksmingi. Pirmiausia, dėl to, kad e, reglamentavimo modeliai buvo e, parinkti atsižvelgiant į rinką. Ir veiksmų e, planai buvo skirti pirmiausia tam, kad Europos finansų ir finansinių priemonių rinka būtų konkurencinga palyginus su JAV. Taigi tai yra e, pamokos, e, kurias turėtume įsisamoninti po tos pirmosios krizės. Po to persiu prie antrosios tyrimo dalies. Tačiau prieš tai aš dar norėčiau e, pristatyti jums, pristatyti jums to pirmojo tyrimo išvadas. Mes dirbame 2007 metų rūdienį, o paskelbėme savo išvadas 2008 metų sausio mėnesį. Mes buvome susitikę su bankų valdytojais, su rinkos veikėjais, įvertinome, kaip keitėsi finansų rinkos. Ir akivaizdu yra, kad finansų rinkos perėjo nuo bankų, bankais pagristos sistemos prie kapitalo, pag, kapitalo pagristos sistemos. Ir dėl to pasikei įvyko struktūriniai pokyčiai. Viskas yra verčiama vertybiniais popieriais ir bandoma yra perteikti uh, riziką kitiems. Ir š, uh, Nemažai yra dar šalių, kurios priklauso nuo būtent bankais pagristo modelio. Tačiau tam tikrose šalyse, Junktinėje karalystėje, Airijoje, Niderlanduose, buvo pastebėta, kad kapitalų pagrystas finansavimo modelis įsitvirtino. Taigi pasitikėti kapitalo rinkomis tam, kad jūs rastumėte jums reikalingų lėšų, nėra blogai. Ir e, patys vertybiniai popieriai ir, ir, e, ir skolos vertimas vertybiniais popieriais nėra blogas dalykas. Tačiau e, dėl to gali rastis sisteminės rizikos ir mes tą pastebėjome JAV. Alan Greenspan JAF nusprendė, kad skolos vertimas vertiminis popieriais nesukelia papildomos sisteminės rizikos. Kaip tik tuomet atrodė, kad e, tas vadinamasis sekuritarizavimas kaip tik išsklaidė e, riziką. Tačiau nereikia pamiršti, kad dėl to rizika neišnyko ir nesumažėjo. Be to mikro lygmenių pastebėjome, kad atskiri bankai perėjo nuo modelio kurį galima būtų vadinti e, perskirstimo modeliu, mes jį vadiname e, relokalizavimo e, modeliu. Šis modelis buvo labai praktiškas ir patogus ir bankams jis padėjo subalansuoti savo balansus. Tačiau dėl to E, rizikos buvo kratomasi, ji buvo perdodama kitiems finansų e, sistemos veikėjams. Ir dėl to buvo labai sunku sukontroliuoti iš tikrųjų, koks yra tikras rizikos e, lygis. Ir finansų reguliuotojai nesugebėjo įvertinti realios rizikos kapitalų rinkose, o rizikos vertinimo modeliai kaip tik ir skatino prociklišką požiūrį. vis labiau e, liberalizuojama ir e, globalėjanti finansų rinka taip pat neprisidėjo prie Europos bankų sistemos stabilumo. Kodėl taip yra? Taip yra pirmiausia dėl to, kad stambiausios ES e, finansų įstaigos patiria rinką beveik visur Europoje. Ir dėl to nacionalinės kontrolės priežiūra tiesiog paseno, kadangi yra tam tikros e, šalis, kurios e, neturi, negalėjo gauti pakankamai duomenų ar informacijos tam, kad galėtų tinkamai prižiūrėti, kaip jų šalyje registruoti bankai veikia kitur, kitose ES šalise. Todėl mes teigiame, kad ES lygmenių reikia didesnio koordinavimo ir mes galėtume pasinaudoti lamfalusi procesu tam, kad e, institucijos būtų labiau sustiprintos, kad e, e, trečiojo ligmens komitetui buvo, būtų suteikti dides, didesni įgaliojimai, tam, kad šie komitetai galėtų geriau koordinuoti valstybių narių nacionalinę finansų įstaigų kontrolės praktiką. Be to, mums taip pat atrodo kad labai svarbu, kad nacionaliniai prižiūrėtojai turėtų atsakyti ne vien savo parlamentui ar finansų ministerijai, bet taip pat būtų atskaitingi ir kitoms valstybėms narėms, kitų valstybių narių finansų įstaigoms. Ir tuomet uh, jie turėtų koordinuoti nacionalinės e, finansų sistemos restruktūrizavimą. Tai ir vyko. Tai ir vyko pirmajame 21 e, amžiaus dešimtmetį. Mes taip pat kritikuojame Bazilį 2 dėl to, kad 2005 metais vienas iš Bazilio 2 e, vienas iš mano kolegų ir aš parašėme knygą, kurioje stipriai sukritikavome Bazilį 2, kadangi jis, šis dokumentas visiškai priklauso nuo makro priežiūros, nuo makrokontrolės. Kitaip tariant, ši sistema priklauso nuo bankų ir bankams leidžiama yra apsispręsti, kokios reglamentavimo sistemos reikia. Bazlės 2 iš tikrųjų paskatino bankus e, taikyti netinkamą valdymo praktiką. Ir, ir atro, ir taip pat paskatino tokį elgesį, kai taikant tam tikrą riz, rizikos valdymo metodiką galima buvo įrodyti, kad, kad jūs valdote riziką. Ir tai uh, uh, dar lab, uh, tai padėjo bankams pigiau uh, dirbti. Paskolų uh, krizė be abejo paveikia labiau tas rinkas, kurios tarpusavį yra susijusios. Ir būtent tokiuose rinkose uh, labai aiškiai ir uh, galima pajusti likvidumo stoką. Bankai suvaidino savo vaidmenį, tačiau likvidumo krizė išliko ne dėl to, kad žlugo vienas ar du bankai. Rizika šiandien nežino sienų, o tai reiškia, kad ir visi įstatymai taip pat turėtų būti taikomi peržengiant sienas. Ir todėl nacionaliniai priežiūros institucijos uh, turėtų būti geriau tarpusavė susijusios tam, kad jos galėtų bendromis jėgomis prižiūrėti finansų įstaigas e, ir tarptautinės finansų įstaigas bei integruotas didmeninės finansų rinkas. Pavyzdžiui, e, kredito svopų rinka galėtų būti vienas iš pavyzdžių, kaip tokia sistema galėtų veikti. Toliau, talesnis e, mūsų antrasis tyrimas. Jis, jis susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje mes kalbame apie reglamentavimą ir priežiūros e, klausimus. Tai reiškia, kad vėl sugrįžtame prie Bazilio 2. Žiniasklaidoje ir ekspertų dažnai šis dokumentas dabar vadinamas yra Bazilės 3, kadangi jis buvo labai pakeistas, bent jau pas, e, Paskutinis Basilio komitetas patikė nemažai pataisų, kurios mūsų manimų yra žingsnis teisinga linkme. Tačiau mes manome, kad vis dėlto tie pasiūlymai yra pagristi neteisinga analize. Aš apie tai ištame nekalbėsiu, tiesiog pasakysiu, kad e, dabartiniai pasiūlymai dėl Basilio 2 nesižvelgia į bankų polinkį prisimti daugiau rizikos. Jis e, šie pasiūlymai kelia didesnius rizikos reikalavimus. Ir e, turto ir įsiskolinimų rodiklius. Bet to pirmą kartą taip pat atsižvelgėme ir e, riziką, kuri gali iškilti likvidumui. Kalbame apie tai, e, kiek bankai gali priklausyti nuo didmeninės banko finansavimo sistemos. Ir tai yra žingsnė teisinga linkme. Aš nenoriu pasakyti, kad tai yra labai gera politika. Aš manau, kad tiesiog šios pasiūlymas reikia svarstyti. Reikia svarstyti e, Europos Sąjungoje, ypač kai bus svarstoma, svarstoma kapitalo e, reikalavimo, direk, reikalavimo direktyva. E, Bet vėlgi manome, kad tai nespręs visų problemų, pirmiausia dėl to, kad yra nesprendžiamas rizikos e, e, valdymo modelio klausimas. Toliau. Atsirado savoga, kad kokas, kokia nors įstaiga gali būti pernelik didelė, kad būtų leista ją išžlugti. Ir dabar jau pradėta kalbėti apie tai, kad kokiais duomenėmis remintis galima būtų nustatyti, kad koks nors stambus bankas yra pernelik stambus. Ir ar reikia aptaikyti e, ypatingą priežiūros metodologiją tokiems bankams. Ar reikėtų ieškoti būdų, kuriais galima būtų apriboti stambių bankų galimybės prisimti per nelik daug rizikos pasaulio rinkose? Tai yra svarbus klausimai. Aš ko gero galėčiau pasakyti e, bendrai, kad mūsų išvada buvo štai tokia. Bankai teisiškai, e, teisinių požiūrių veikia tam tikrose struktūrose į kurias eina e, šimtai tūkstančių įvairių e, finansinių įstaigų, kurios veikia visame pasaulyje ir įvairiose e, šalise. Taigi bankai gali būti labai stambus ir mes negalime jiems pasakyti, kad jie negali būti didesni nei tam tikras ribotas uh, dydis, kadangi bankai gali turėti savo filialus ir savo dukterinės įmonės, kurias jie, uh, jie gali kontroliuoti daugiau ir mažiau. Uh, Taigi mes tiesiog norime pasakyti, kad dėl to, kad dabar teisinė bankų sistemos sąranga yra tokia sudėtinga, tiesiog reikėtų taikyti dides, didesnį kapitalo mokestį tiems bankams, kurie yra labai stambus. Tai, tai, reikia, tai darant reikėtų atsižvelgti tai, kiek turto turi bankai, koks tai yra turtas. Bankai pasinaudojo puikiai tas, e, e, jų kūrimą e, sinergetiką ir kuo stambesnis bankas, tuo jis geriau gali veikti. Tačiau stambus bankas susiduria su sisteminė rizika. Ir todėl mes norime, kad tokie bankai mokėtų mokestį būtent už tai, kad jie yra tokie dideli. Mes manome, kad tai ekonomiškai būtų efektyvesnis požiūris nei taikyti bankų dydžio ribojimus. Volkeris be abejo patikė dar vieną pasiūlymą. JAV pastaruoju metu yra svarstama, nereikėtų apriboti bankų dydžio. Mes parengėme dar vieną tyrimą e, Ekon e, komiteto prašymu. Ir jame kalbame apie tai, kokį vaidmenį galėtų suvadinti klyringo namai. Ir mes išsiaiškinome, kad juos taip pat reikia e, reglamentuoti. Finansinės priemonės susijusios su o, e, skola. Štai kas e, dėl ko iškyla didžiausia grėsmė mūsų sistemai. Ir šios priemonės gali migruoti į klyringo namus, tačiau reikėtų elgtis labai sargiai. Kas yra klyringo atsiskaitimo namai? Tai yra finansų įstaigos, kurias steigia bankai. Ir e, šios įstaigos iš tikrųjų užtikrina didesnį skaidrumą, nes išriškina riziką. Tačiau e, šios įstaigos nėra dabar reglamentuojami ES lygmenių, ne, ne, joms nėra taikomos kapitalo reikalavimo teisės aktai. Ir e, taip pat neribojama yra ir jų ri, rizika, kuri gali atsispindėti jų balansuose. Taigi šiuo metu uh, ir JAF e, kliringo įstaigos nėra reglamentuojamos. Atsiskaitimo kliringo e, įstaigai, įstaigos yra labai naudingos. Visai nesiniai buvo paskelbtas straipsnis, kuris parodė, kad e, viena klyringo įstaiga Junktiniai karalystiai pasiskundė dėl to, kad viena Belgijos panaši įstaiga uh, pasiūlė e, labai mažą kainą už kredito svopus. Ir tuomet e, Junktinės karalystės įstaiga nusprendė, kad e, Belgijos įmonė tiesiog taikė, Belgijos kliringo įstaiga tiesiog taikė per nelik menką mokestį, kuris visiškai nepadingė jos patiriamos rizikos. Be to labai svarbu Europoje būtų uh, atsižvelgti į tarptautinę kredito rinkos reglamentavimo praktiką. Deja, Bazilio 3 e, ir turto ir skolos e, santykio reglamentavimas turės e, neįgiamą poveikį. Dėl to, kad dėl to pabranks kapitalas. Taigi iškyla labai svarbi politikos, politinė problema, kaip, e, kokie turėtų būti kapitalo reikalavimai. Toliau. Reglamentavimo ir priežios reforma. Mes e, manome, kad reikės teikti reglamentavimo, kad reikės teikti Europos sisteminės rizikos e, valdybą Ir mes manome, kad šis pasiūlymas yra teisingas, kadangi jis atsižvelgia kai kurias anksčiau 2007 metais išsakytas pastabas apie tai, kad institucijas reikia labiau stiprinti tam, kad jos tinkamai galėtų atlikti finansų rinkų priežiūrą Europoje. Europos e, e, įmonių likvidavimo režimas. Ir yra dar vienas svarbus e, e, klausimas, kadangi dabar taikomas yra 2001 metais patvirtintas dokumentas, kuris yra akivaizdžiai nepakankamas. Taigi mes manome, kad tai, kad ES dabar neegzistuoja tinkamo e, likvidavimo režimo, yra labai negerai. Toliau mes manome, kad reikia stebėti, kas vyksta visame pasaulyje, kas vyksta JAV, bei pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį. Finansinių sandorių mokestis yra labai svarbus, jį reikia išsamei svarstyti. Kalbėdamas apie pasiūlymus dėl Bazilio 2, galiu pasakyti, kad mums atrodo, kad e, šie, šių pasiūlymų irgi nepakaks, nes e, galvojame apie tai, kad kaip galima būtų suderinti priežiūrą makro e, lygmenių su tuo, kas daroma mikro lygmenių, reikia galvoti ir apie tai, kad vien jų koordinavimo nepakaks, kad reikia dar ir papildomų priemonių taikomų mikrolygmenių. Kągi mes padarėme? Mes surinkome duomenės iš JAV ir Europos bankų, iš stambiausių JAV ir Europos bankų. Ir, de, ir dešinėje jūs matote tai, kas yra pažymėta TE ir TA. Tai yra e, bendras e, vertybinių popierių ir bendro turto rodiklis. JAV ir Kanada e, jau atsižvelgia į turto ir skolos rodiklį. Ir todėl matote, kad, kad Amerikos bankų ta, vertybinio, vertybinio popierių ir turtos rodiklis yra kur kas geresnis, aukštesnis nei Europos. Ne, Ar galėčiau Jūs pertraukti? Ar galima būtų iš tikrųjų palyginti JAV skaičius e, su tuo, kas vyksta Europoje, kadangi tai yra naudojami, skir, e, naudojami skirtingos apskaitos tvarkymo sistemos? Na taip, iš tikrųjų, labai gera pastaba. Mano kolega žinotų, kaip pasakyti jūsų klausimą. Aš savo pasižymėsiu ir po to pabandysiu surasti atsakymą, nes tai yra labai labai svarbu. Jau, jau buvo kalbėta apie tai, kad būtina standartizuoti visus rodiklius. Tarptinis valiutos fondas atliko tyrimą ir palygino JAF ir Kanados bankus su Europos bankais. Kas įvyktų, jei Bazilio komitetas e, padidintų e, kapitalo reikalavimus ir e, turto ir skolos santyki. Keli buvo atlikti pana, panašus tyrimai ir jų išvados buvo irgi labai panašios. Ir dešinėje jūs matote bendro akcijų, bendras akcijų ir turto santykis. Ir jūs matote, ta tamsesnė spalva pažymėta stulpelė, tai yra Europos bankai. Ir jūs matote, kad jiems prireiks 300 milijardų uh, JAV dolerių tam, kad jie galėtų prisitaikyti prie galimo reikalavimo užsitikrinti, kad skolos ir turto santykis neviršytų 4 procentų. Dabar pažvelkite į Junktinės karalystės bankus. Junktinės karalystėms bankams prireiks maždaug 125 milijardų e, JAV dolerių tam, kad vėlgi e, jie prisitaikytų prie uh, Bazilio komiteto siūlomo e, turto ir įsiskolinimų santy, e, rodiklio. Junktinės karalystės bankai e, teigia, kad jie per pastraisiais metais labai taupė ir griežtai kontroliavo skolos ir, įsiskoli, ir turto santyki. Pažvelkime į akcininkų kapitalą, tai yra tai, ką mes vadiname pirmojo uh, ligmen, pirmo lygio kapitalą. Bazilio komitetas pasiūlė, kad šis rodiklis turėtų sudaryti 10 procentų. Taigi, jeigu bus reikalavome, kad e, akcinė, akcinis kapitalas būtų pritaikytas prie šio e, rodiklio, E, JAV bankams prireiks 380 milijardų JAV dolerių, o Junktinės karalystės bankams reikės kur kas mažiau lėšų. Kodėl taip yra? Todėl, kad jie turi jau akcijų, kuriomis galėtų pasinaudoti prisiderinant prie šio rodiklio. nes e, Junktinėje karalystėje kai, kurio, e, kai kurios skolos priemonės iš, galėtų būti e, traktuojamos kaip akcinio kapitalo dalis. O JAV yra kitokia situacija. Dabar jeigu sugrįžtume prie Bazilio vienas, tuomet buvo nustatytas aštu, nustatyta 8 procentų norma. Bet vėlgi. JAF, vėlgi jungtiniai karalystiai lengviau būtų prisitaikyti prie šio rodiklį, vėlgi dėl to, kad jie iš esmės turi daugiau akcinio kapitalo. O šitoje skaidrėje jūs matote, kiek turto yra pavirsta vertiminiais popieriais, kiek ne. Ir 2009 metais mes matome, kad net ir ištikus e, paskolų kriziai, bankai JAV ir Junktiniai karalystiai pavertė maždaug 60 procentų viso savo turto vertybiniais e, popieriais. Tai yra hipotetinės, aš kalbu apie hipotetinės paskolas pirmiausia. Ir didžioji dauguma JAV ir Junktinių karalystų turto egzistuoja vertybinio popierių pavydalu. Tai nėra blogai, tačiau reikia labai atsargiai vertinti riziką. Vartojamosios paskolos taip pat sumažin yra naudingos. Ir šios rinkos yra dinamiškos ir jos yra labai naudingos mūsų ūkiui. Mes nenorime jų žlugdyti, mes tiesiog norime šias rinkas geriau reglamentuoti, kad būtų sumažinta e, rizika juose. Dar vienas dalykas e, - rizikos valdymo modeliai. Problema yra ta, kad e, šie modeliai vertina riziką, kurią bankai prisijima ir kuris skaičiu, e, ir pagal dabartinį modelį viskas skaičiuoma yra pagal bankų turimus duomenis. Be to, bankai e, atsižvelgia į duomenės tik už tam tikrą laikotarpį. Ir jie nežino iš tikrųjų, kaip likvidumo ir, pasku, ir e, sprogusio burbulo krizė gali paveikti jų skaičiavimus. Be to, e, šie modeliai nesižvelgia į e, įvairių veiksnių sąveiką rinkoje. Įsivaizduokime, pažiūrėk, kas vyks, jeigu investuotojai nuspręs nebepirkti bankų leidžiamų obligacijų, kaip tai paveiks rizikos valdymo modelį. E, nes pagal šios modelius yra skaičiuojama rizikos, veiklos ir paskolos rizika, bet nelikvidumo, likvidumo kilanti rizika. Aš galėsiu po to atsakyti jūsų klausimus. Dabar Europos sisteminės rizikos valdyba. Mes jau kalbėjome apie Europos e, e, priežiūros sistemą ir mes manome, kad sisteminės rizikos valdyba yra žingsnis teisinga linkme ir e, ši valdyba galėtų padėti Europai užtikrinti kontrolę makro lygmenių, nes iki šiol visos priemonės buvo skirtos mikro kontroliai. Be abejo, galima gal, vėlgi svarstyti, kokia tai turėtų būti įstaiga, e, ji būtų kuriama atsižvelgiant į Lisabonos sutartį ir kyla klausimas, ar Lisabonos sutartį yra numatytas teisinis pagrindas tokiai įstaigai kurti ir kai kurie teisininkai, ypač e, Junktinės karalystės teisininkai, išsako susirūpinimą dėl to. Ir panašu, kad e, ši valdyba ne. Uh, būtų steigiama neturint labai aiš, aiškiai apibriešto teisinio pagrindo. Galime savęs paklausti, kodėl taip yra. O pirmiausia dėl to, kad iš tikrųjų nelabai aišku, kas yra sisteminė rizika. Šios valdybos tikslas būtų įvertinti, kokia yra sisteminė rizika. Uh, taikant makro prie, e, kontrolės priemonės, bet niekas nežino iš tikrųjų, kas yra ta rizika. Ir šiuo metu vyksta labai daug diskusijų apie tai, kas yra ta sisteminė rizika. Ir jei, pavyzdžiui, kas nors e, kreiptųsi į teismą, paaiškėtų, kad jokios aiškios e, apibrieš, šio termino apibriešties nėra. Volkerio teisė, taisyklė. Jums tikriausiai yra žinoma iš to, kas vyksta JAV, kad uh, JAV siūlo apriboti tų bankų, kurie pasijėmė indėlių draudimą veiklą, užsi, uh, užsimti uh, labai rizikingais, uh, sudaryti labai rizikingus sandorius. Iš esmės mums reikia netradicinio požiūrio, reikia griežtesnių kapitalo likvidumo reikalavimų, taip pat reikia e, likvidavimo režimo e, visoje Europoje ir taip pat reikia per restruktūrizuoti bankų sistemą, atsižvelgiant į sisteminę riziką. Dėl finansinių sandorių mokesčių aš prie juos pakomentuosiu vėliau. Nežinome, kad Europos parlamentas skeptiškai vertina tą mokestį, tačiau jeigu nustatyt, nustatytas bus minimalus lygmuo, tuomet rinka nebus iškraipyta ir finansinių sandorių mokesčiai yra svarbus, kadangi tai yra prieš, ciklinių, prieš ciklinio reguliavimo priemonė. Finansinių sandorių mokesčiai taipogi gali būti svarbi priemonė kovojant su cikliškumu. Bankai uždirba pelną, gauna didelę turto gražą ir maža to pelno dalis yra apmokestinama, nes jie. Na ir mes dabar norime žaboti bankų rizikos veiksnius ir manome, kad finansiniai sandoriai gali patekti į prudencinį reguliavimą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pasisakymą. Dabar pakviesiu kolegas pasisakyti, užduoti klausimus. E, pranešėja pirmoji. Dėkoju. Tai buvo labai įdomus pranešimas, ypač buvo įdomu tai, ką Jūs pasakėte apie Bazelį 2. Ponas Larozie ir jo kolegos nustatė, kad kalbant apie internalizavimo modelius, gali atsirasti tam tikrų problemų. O mes Europos parlamente labai dažnai kalbėjome apie antrąjį bazelio du ramsti ir sakydom, kad jis nėra pakankamai išvystytas. Tai tai jau buvo aišku parlamentui net ankstesnės kadencijos pabaigoje. Kalbant apie Bazelio komitetą, jūs pasakėte, kad reikia bendresnio požiūrio, aišku, su tuo tam visi pritarė, tačiau Bazelio komitetas ar tokia institucija yra teisinga institucija, tokiam bendresniam požiūriui pateikti. Aš bent jau tuo abejoju. Ir pavyzdžiui, JAV netgi neratifikavo Bazelio 2, jie nori ratifikuoti tik Bazelį 3. Taigi tos, tas, tos priemonės, kurios galėtų vaidinti vaidmenį, sukeliant krizę, apie jas yra nekalbama. Mes, e, aišku, turime kalbėti apie įvairius prieštaravimus ir apie interesų konfliktą. Taip pat yra tam tikrų problemų dėl Bazelio komiteto. Aš jas suprantu, tačiau jūs pats pateikėte uh, pavyzdžius, visi pritarė, kad yra daug pasiūlymų, į kuriuos reikia atsižvelgti, tačiau kalbant apie sisteminę riziką, aš galiu pasakyti, kad tai yra visai ne mūsų problemos. Pavyzdžiui, mūsų problemos būtų tokios. Mes, mums būtų svarbu žinoti, kaip galima vėl atstatyti finansinę sistemą ir bankų sistemą, kad ji atitiktų realios ekonomikos reikalavimus ir galėtų juos finansuoti. Tai yra, kaip atstatyti tą sistemą, kad bankai vėl galėtų prisimti savo vaidmenį. Ir jūs čia pasakėte keletą tokių trumparegiškų argumentų, todėl aš norėčiau paklausti, kaip Bazelio komitetas galėtų būti tinkama institucija, kuri padėtų atstatyti tą finansinį pasaulį. E, mes e, turime tam tikras taisyklės, jos jau buvo reglamentuotos bazelėje 2, dabar jos yra šiek tiek pakeistos ir iš tiesų tas, tas e, bazelis 2 ar 3 domisi tik tai uh, didžiausiais bankais. Taigi, tokie būtų mano klausimai. Be to, jūs taip pat kalbėjote apie trijų lygių komitetų nepakankamumą. Mes jau seniai čia parlamente sakėme, kad e, tokiam, tokiai sistemai nėra pakankamo teisinio pagrindo, todėl reikia dar e, svarstyti, apie tokią sistemą, tobulinti ją, tačiau nieko nebuvo daroma ir štai dabar mes matome pasiekmes. Jūs žinote geriau už mane, kokie, kokios yra politinės sąlygos, kaip, kaip tie trijų lygių komitetai galėtų įgyti daugiau įgaliojimų. Dabar galbūt tos politinės sąlygos yra tinkamos, anksčiau jos tokios nebuvo, tačiau kai jūs kalbate apie E, teisinio pagrindo nebuvimą, tai tuomet mes negalime kalbėti ir apie sisteminės rizikos apibrėžimą. Taip pat visi žinome, kad situacija JAV yra e, taip pat netenkinanti, tačiau esminės, e, esminė problema yra nesisteminė rizika, o priežiūra, kontrolė. Aš žinau teisinių argumentų, stiprumą ir žinau, kaip, kaip jie gali iškreipti visą diskusiją. Mes matome, kas atsitiko Graikijoje, tačiau mes turime pagalvoti, kaip mes galėtume pasimokyti iš krizės. Ir makro priežiūra yra esminis klausimas, mes turime jį išspręsti. Ir net ir nepriklausomi Jungtinės karalystės ekspertai priklausantis Jack Delarazie grupiai teigia tą patį. Taigi manau, kad mes turime prisimti savo atsakomybę ir negalima tiesiog tik tai kalbėti apie tai, kad nėra teisinio pagrindo. Toks argumentas yra pakankamai neatsakingas mes galėtume grįžti prie pirminio pasiūlymo dvasios, e, dvasios kokie buvo Larozie grupės e, darbo rezultatai ir kaip jie vėliau buvo sugriauti. Aš pritariu e, Europos parlamento pozicijai šiuo klausimu. Manau, mes neturime kurti dar papildomų kliūčių. Toliau dėl kompensavimo. Jūs sakėte, kaip kokie svarbus yra tie kompensavimo mechanizmai, tačiau kokia yra tų kompensavimo priemonių struktūra. Mes žinome, kokia yra investicinių bankų strategija ir jeigu yra tam tikra rizika dėl tam tikro produkto, tai ne, am, ne JAV išdas prisijims tą atsakomybę, su ta rizika susidurs Europą. Ačiū ponė, labai įdomias mintis išsakėte. Antrojo bazelio 2 pagrindo antrasis ramstis nebuvo pakankamai sukurtas prieš, sukurtas prieš krizę, dabar atsirado galimybė tą padaryti. Ir tai yra puikia galimybė Europos politikams užpildyti tą spragą, nes aš nemanau, kad yra aiškiai suvokiam, suvokiamas Bazelis 2. Ir Bazelio komisija neaiškiai, su, ne, ne visiškai aiškiai supranta, ką turi daryti priežiūros institucijos pagal antrąjį ramstį. Pirmasis ramstis yra rizikos modeliai ir bankai valdos duomenis atitinkamus ir tai irgi yra svarbu. Tačiau antrajame ramstie mums reikia Europoje bent jau pamastyti apie tai, kaip kokius standartus ir kriterijus reguliuotojai gali panaudoti tam, kad nustatytų bankų rizikos valdymo modelių gyvybingumą. Na ir bendrai tariant, e, bankrot, bankroto valdymo modeliai yra labai įpras, įprastiniai, tai yra rizikos valdymo modeliai ir jie vienodi dažniausiai visiems bankams, kaip jie valdo duomenis, kaip kredito rizikos, operatyvinės rizikos modelius, bet esmė ta, kad jie neatsižvelgia į išorės veiksnius, kaip išoriai, išorės veiksniai gali paveikti jų modelius. Tiesiog jeigu yra kažkokie tai de defaultai, jie atsižvelgia į savo turto rodiklius ir mano, kad visi na, kiti bankai ten jų rodikliai bus e, stabilūs, bet jie ne, ne, nevertina, kiek visų bankų tarpusavio priklausimas gali e, turėti įtakos ir modelį reikia atsižvelgti į tą tarpusavio priklausomybę, rizikos tarpusavio priklausomybę tarp finansinių institucijų, nes bankai dažniausiai tiesiog vertina banko vidaus riziką, nepriklausomai nuo išorės makrofinansinio sektoriaus. Taigi ES standartai čia būtų labai svarbus. Rizikos valdymas turi būti susijęta su platesniais makroprudenciniais veiksniais. Taip, tais, veiksniais taip pat turi būti koreliacijos santykis tarp institucinių investuotojų, kaip jie elgesi visoje rinkoje, visoje finansavimo rinkoje. Ir tam reikalingas streso testas, taip vadinamasis. Tas testas turi būti bendras visoms institucijoms, tam, kad reguliuotojai atvykdami į bankus na, bandytų, išbandytų įvairius scenarius ir darytų hipotezę, kad tarkim, jeigu visi bankai susiduria su ta problema, su viena problema vienu metu per visą finansinę sistemą. Ir kol kas tie streso testai to netikrin, nepatikrina. O, o būtent dabar tai yra numatyta pagal antrąjį ramstį. Europos Sąjungos, Eurozonos sistemoje toks streso testas buvo ir buvo ketinimų protokolas pasirašytas tarp finansų ministrų, priežiūros institucijos ir centrinio banko. Ir jeigu teisingai prisiminate, kad to, tas, tas protokolas buvo pasirašytas 2005 metais ir tas streso testas nebuvo gerai apie jį informuota visuomenė, rezultatas, aišku, yra tikrai labai neparankus, bet tas streso testas buvo. Aišku, viską reikia daryti skaidriau. Nereikia na, sekioti kažkaip rinkos, bet reikia labiau vertinti ir in, informuoti visuomenę, kaip bankai gali susidoroti su viena ar kita situacija, kai e, atsiranda problemų. Ir aišku, tai yra nepakankamai išplėtota reguliavimo sritis, tai yra ta vieta, kur ES gali suvaidinti svarbu vaidmenį, nes Bazilio komisija neužpildė tos spragos ir nepasiūlė jokių prasmingų detalių tik tai nustatė aukštus racionalumo standartus ir viskas. Kitas dalykas dėl korporacijų valdymo. Daugelie bankų valdybų rizikos komitetas, audito komitetas arba bendrai yra kažkoks departamentas. Kartais jie yra visiškai skirtingas funkcijas atliekantis skyriai. Rizikos komitetas reguliuotojui pateikia duomenis, o bankas turi rizikos skyriui e, skirti atitinkamas lėšas tam, kad būtų vertinta rizika. Ir rizikos valdytojai, vidurinės grandies rizikos valdytojai turi būti labiau kontroliuojami ir rizikos komitetai turi veikti valdybų lygmenių ir jie turi būti labiau įtraukiami į įvairius bandymus, išbandant įvairius scenarius, arba bandant sukurti banko portfelį, finansinį portfelį. Taigi tai yra, visa tai yra susijęs su antruoju ramščiu ir bankų korporacinis valdymas turi būti restruktūrizuotas tokiu būdu, kad daugiau dirbama būtų su priežiūros institucija vertinant riziką. Ir galiausiai Bazilio komitetas. Sutinku, kodėl ES turi laukti, kol Bazilio komitetas nuspręs, ką toliau daryti. Uh, Europa, Europos Sąjunga, daugelis Europos valstybių yra Bazilio komiteto narės, tačiau Europa gali žengti pirmąjį žingsnį, aktyviai imtis veiksmų ir pakeisti kapitalo reikalavimų direktyvą arba pradedant dialogą su Europos bankų institucija ir bandyti kažką padaryti pagal antrąjį ramstį ir restruktūrizuoti nepakankamą valdymą ir tuomet Bazelio komitetas palauks, kol apsispręs amerikiečiai, japonai, bet mes jau galime daryti įtaką Bazelio komitetui ir sukurti vienodas tartautinės sąlygas. Ir ne, neturime išlikti pasyvus. Aš visuomet šiek tiek nerimavau dėl Junktinės karalystės išdo, nes jie teigia, jog per daug kas daroma yra Briuselėje, Briuselėje kai tuo tarpu yra Bazelio komitetas, kuris jų manimų turėtų tuos darbus atlikti. Ir aišku, tam yra priežasčių, nes istoriškai taip susiklosti, kad Junktinė karalystė labai daug didelį vaidmenį suvaidino Bazelio komitete ir Bazelio komitetas padarė nemažai, daug, nemažai pozityvių dalykų, bet buvo ir blogų dalykų ir Bazelis 2 yra vat, nelabai vykęs rezultatas. Taigi mes turime žiūrėti, kas vyksta Bazelio komitete ir Europa tuo metu turi jau aktyviai veikti. Junktinė karalystė, Airija, visos valstybės gali suvaidinti svarbu vaidmenį ES lygmenį, darant įtaką standartams, kurie po to būtų perdu, perkeliami į Bazelio komitetą. Ačiū. Aš toliau papildomą klausimą užduosiu. Šio komiteto e, rytinėme posėdėje aš pristačiau teminį dokumentą ir padariau tą pačią išvadą. Būtent, kad finansinės institucijos perdėm priklauso nuo matematinių modelių. Ir tris mintis išsakiau, apie kurias jūs irgi užsiminėte. Būtent, kad krizės metais keičiasi mentalitetas ir labai sunku parengti tokį modelį, kuris tai atspindėtų. Ir taip pat krizė yra susijusi su makroreakcijų paskirstimu. Dėl to tai yra de facto retas reiškinys, kurio negalima modeliuoti ir finansinės institucijos naudojasi iš esmės tais pačiais modeliais, o rizikos buhalternėse ataskaitose testuoja likvidumą rinkoje ir panašiai. Tai, tai susidaro tam tikra spiralė. Na ir mano išvados buvo štai kokios netaikyti finansinių sandarių mokesčio. Aš manau, kad tai neleis, ne, nesąlygos elgsenos pasikeitimų. Ir aš pateikiau šiokių tokių pavyzdžių. Nežinau, gal jūs galėtumėte pakomentuoti juos, tuos punktus aš perskaitysiu dabar. Uh, Pirmiausia, dėl to, kad reikia padidinti kapitalą, holdingo kapitalą, vertyb, kurio, vert, kurio vertės nėra aiškiai pastebimos e, pagal matematinį modelį, apskaičiuoti kapitalo augimo santyki, pripažįstant tai, kad nestabiliomis rinkos sąlygomis rizika yra didesnė. Taip pat scenario analizė grindžiama kokybiniais ir pramonės reguliavimo e, metriniais duomenimis, ir galiausiai kapitalo prie, prie, prieaugis turėtų būti, kapitalo mokestis turėtų būti taikomas ir kredito išvestinės, iš, išvestiniai vertybiniai popieriai um, nebuvo pakankamai ilgai, ne, ne, nepakankamai ilgai, ilgai funkcionavo rinkoje, dėl to sunku įverti jų elgseną. Didesnis kapitalas, kurį turėtų turėti tos bendrovės, kurios neparašė vertybinės popieriai, kurie parašė vertybinės popieriai savo turtą. Ne, aš norėčiau iš esmės pasakyti, kad tais atvejais, kai, kai mes turime reikalą su tuo, kas, o, ką labai sunku įvertinti likvidumo atžvilgiu, nes manyti, kad toks turtas yra adekvatus likvidžiam turtui yra neteisinga. Aš manau, kad rizika likvidumui yra dalykas, su kuriuo susiduria bet e, koks turtas, visos turto kategorijos. Mane neramina tai, kad bankai dėl finansinių naujovių paima kokį nors turtą, parduoda jį, e, jis nebefiguruoja jų balansė ir tuomet bankai sako, na, na mes nebeturime tos rizikos, ji buvo, buvo perduota tiems, kas įsigijo tą mūsų turtą. Ir tai dažniausiai yra tarptautinės e, įstaigos, tarptautiniai investuotojai. Ir taip bankams atrodo, kad jie atsikratė rizikos, tačiau realiai ši rizika išliko jų sistemoje. Ir sumažinant kapitalo mokestį vien dėl to, kad uh, E, rizika yra kažkur nustumama, nu, nustumta per, e, per jos perkelimą į finansinius popierius, nepasiteisins. Aš manau, kad mums reikia tokio kapitalo, kuris atspindėtų realiai patiriamą riziką. Ir todėl priežiūra makro ligmenių yra labai svarbu. Aš nemanau, kad matematiniai modeliai yra uh, labai dingas dalykas. pernelik pasikliauti tokiais modeliais, taip yra pavojinga. Bet koks modeliavimas e, yra visuomet abstraktus. Ir modeliavimas e, nėra e, pats savame blogas dalykas. Tačiau pagal Bazilio 2 jais buvo pernelik daug remtasi. Taigi panašu, kad vien dėl tų matematinių modelių prižiūrėtojai tiesiog patvirtindavo bankų taikomus rizikos vertinimo modelius e, automatiškai. Mums reikia didesnio kapitalo. Kodėl? Todėl, kad rizika vis dar išliko pačioje sistemoje ir mums reikia įvertinti ją makro lygmenių. Gali būti, kad mums reikės riboti paskolų lygį bankų sistemoje, tam, kad mes galėtume kontroliuoti turto au, kainų augimą. Junktiniai karalystiai iki 1979 metų buvo taikomi kiekybiniai apribojimai hipotetiniams skoloms, paskoloms. tuomet buvo labai ribojama bankų veikla. Kodėl? Todėl, kad uh, Junktinė karalystė buvo taikomi tokie įstatymai. Taigi gali būti, kad mes turėsime sugrįžti prie šio modelio ir taikyti jį visoje Europoje. Nes jeigu mes atliksime uh, priežiūrą makro lygmenių, mes turėsime kontroliuoti riziką makro uh, lygmenių. Ir tai reiškia, kad mes turėsime įkainuoti kapitalą ir riziką ir aiškiai išsiaiškinti, kur ta rizika yra mūsų sistemoje. Didesnis kapitalas, štai ko reikės e, Europai. Pirmojo e, lygio kapitalas e, yra labiau linkęs uh, būti naudotas skolinant pinigus. Ir Europos bankai labiau nuo šios problemos kenčia nei Junktinės karalystės ir JAV bankų. Junktinės karalystės bankai, nors ir europiniai yra bankai, vis tiek veikia pagal kitokį modelį. Bet jūsų visas pastabas buvo labai svarbios. Šmit. Dėkoju profesoriui Aleksandrui už labai įdomų pristatymą. Keletą klausimų turiu ir pastabų. Jūs pradžioje teigiate, kad Europa turi aktyviau veikti, tai yra akivaizdu, bet pasaulio mastu globalumas irgi yra gera savoka. Nereikia per dėm skubėti, nes gali likti vienas. Taigi turime, aš manau, ir į tai atsižvelgti, nes priešingų atveju galime atsidurti didžiulėse problemose. Savo tekste jūs kalbate apie tai, kad reikia uždrausti tam tikrus finansinius produktus. Tai yra tikrai įdomu, nes bent jau parlamente ir galbūt už parlamento ribų daug kalbama ir apie, apie draudimus, ribojimus tam tikrų produktų. Jūs teigiate, kad toks sprendimas nėra geras. Jūs teigiate, kad argumentus suprantate, tačiau dėl to gali kilti problemų ir aš norėčiau išklausyti jūsų argumentų. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti šią mintį, nes ji yra labai svarbi. Tam, kad, aišku, reikia būti draugiškam vartotojui, jeigu kaip politikai taiko draudimus, tai nėra galbūt pats geriausias būdas, nes atsiranda naujų kitų produktų ir reikalinga draudžiančioji institucija ir tai gali būti sudėtinga. Kitas klausimas dėl finansinių sandorių mokesčio. Koks to mokesčio tikslas? Jūs teigiate, kad pažaboti rinką tam, kad rinka sulėtėtų, ar tai yra ta priemonė, kurią turėtų tvirtinti finansų ministrai, tam, kad mokesčių sistema būtų tvari. Nes jeigu bus skiriama parama naujiems mokesčiams. Aš savo valstybėje labai daug mokesčių moku, nes mokesčiai yra labai aukšti pas mus. Bet jeigu yra įvedamas naujasis mokestis, turime paaiškinti, ar kiti mokesčiai sumažės ir, ir, ir panašiai, ir ar ta sistema bus tvari. Ne vien tik tai kalbant apie bankus, aplinkos, saug, aplinkos saugą, vystomą bendradarbiavimo pagalbą ir kitas rytis. Ką Jūs apie tai manote? Labai geras klausimas. Dabar vyksta diskusija apie svopų rinką ir ar būtų, reiktų drausti finansinius produktus tam tikrus. Dokumente aiškiai teigiame, kad reikia suprasti, ką per dėm didelį riziką padaro finansų rinkoje ir kad tą riziką reikia reguliuoti ir kainos turi būti efektyviau nustatytos. Tačiau draudimų, produktų draudimas nemanome, kad yra pats teisingiausias būdas, nes nemanome, kad finansų produktai gali būti blogi dėl to, kad, na, tai yra kažkokie kitokie produktai. Svarbiausia, kaip tais produktais yra naudojamasi. Uh, Ir Europoje yra taisyklės dėl piknaudžiavimo rinką, manipuliavimo rinką, dėl rinkos iškraipimo. Ir rinkos, iš, rinkos iškraipimo yra piknaudžiavimo rinka pavyzdys. Ir mes turėtumėme griežčiau taikyti veikiančius teisės aktus ir jeigu žmonės taiko tokią trumpalaikę praktiką kaip Saks bankas ir, ir, ir panašiai, tuomet yra manipul, manipulacijos pavyzdys kapitalo rinkoje. Uh, tai gali būti neteisinga, klaidinanti priekybinė praktika. Ir, ir dabar valstybių obligacijų klausimas yra labai svarbus, nes rizikos, priekiaut, rizikos priekiautojai iš, iš tiesiog išanalizuoja įvairių valstybių silpnasias puses, leisdami ir jų obligacijų sistemas, tačiau jeigu uždrausime produktus, aš nemanau, kad valstybių skolos problemas išspręsimėme, nes produktų draudimas tiesiog padidins finansinį lakumą. Tiesiog na, teisiniai dokumentai, rizikos fondų tam tikri produktai, įvairūs kitais pro, kiti produktai gali suvaidinti neblogą vaidmenį ir patiems politikams galbūt yra sunku nustatyti, kas yra geras, o kas yra blogas produktas išvestinių vertinių popierių rinkoje. Ir ES reguliuotojai, valstybių narių priežiūros institucijos turėtų tas taisyklės griežčiau taikyti dėl rinkos piknaučiavimo ir numatyti tam tikrus atvejus, kai yra bandoma manipuliuoti situaciją. Ir jeigu bus, jeigu įmonės kažkaip apvienyje pastangas e, vienoje ir kitoje srityje, tai jau yra rinkos pažeidimas JAV ir Junktinėje karalystėje. Taigi reikia atlikti tyrimus dėl galimų rinkos piknaudžiavimo atvejų. Ne tik išvesnių vertybinių popierių rinkoje, bet ir kitose srityse. Taigi aš manau, kad reikia pirmiausia pritaikyti dabartinius teisės aktus, o ne drausti produktus. Tokiu būdu Europa prarastų konkurencingumą nes kalbame apie novatoriškumo centrą ir kalbant apie inovacijas finansinių produktų rinkoje, Europa, Europai reikalingi tie produktai, kad galėtų konkuruoti pasaulinėje rinkoje dėl finansinių sandorių mokesčio. Tiesiog Toben, Tobeno mokestis buvo gan įtakingas, jis buvo kritikuojamas įvairių mokslininkų, politikų, nes buvo teigiama, kad sumažės likvidumas rinkoje ir bus uh, sumažintos e, žmonių galimybės e, taupyti finansus krizės metu. Tartutinis valiutos fundas, fondas pateikė ataskaitą ir peržiūrėjo, kurie peržiūrėjo įvairius finansinių mokesčių tipus. Ir tarpinėje ataskaitoje buvo teigiama, kad finansinio stabilumo mokestis ir finansinio aktyvumo mokestis e, būtų įmanomas. Ir jeigu valstybės įves to sandorio, ta, finansinių sandorių mokestį, būtent tas galimybės pirmiausia turėtų apsvarstyti, nes tai būtų kaip ir e, na, Tobeno mokestis, e, valiutų kurso mokestis, užsienio valiutų kurso mokestis ar, ar kažkas panašaus. Ir balandžio mėnesį neseniai buvo pateikta ta, ta studija. Finansinių sandorių mokestis, mano manimu, turėtų suvaidinti du vaidmenys. Pirmiausia, tai turėtų būti prieš cikliško reguliavimo priemonė Pavyzdžiui, mokestis, dėl banko, mokestis bank, taikomas bankų pelnui. Mokesčių pinigai gali būti taupomi vyriausybės tam, kad, na, ištikus e, kriziai, kai reikia išpirkti bankus, tas lėšas tam galima panaudoti. Ir finansinis mokestis tokiu atveju būtų prudencinis reguliavimo mechanizmas. Kitas dalykas - finansinių sandorių e, mokestis dėl globalizacijos, finansų rinkų globalizacijos turi galimybę, jeigu teisingai pritaikytas bus, generuoti įplaukas ir siekti platesnių politikos tikslų mažinti skurdą, įgyvendinti socialinės programas tūkstantmečio plėtros tikslai, klimato kaitos tikslai, kurių, kurių bandome pasiekti, juos galima finansuoti tomis lėšomis. Ir potencialus finansinių sandorių mokestis turėtų būti labai rimtai svarstytas politikų dėl dviejų priežasčių - dėl prudensinio reguliavimo, nes yra bandoma išspręsti neigiamą rizikos, neigiamą rizikos poveikį ir jeigu tas mokestis būtų teisingai pritaikomas, tai gali atnešti papildomas pajamas ilgalaikiams socialiniams programoms, įvairiems e, politikos tikslams pasiekti. Jeigu galėčiau, aš irgi norėčiau iškelti keletą klausimų. Pirmiausia, norėčiau grįžti prie turto ir skolos santykio. Na, jūsų padaryta išvada, kad reikia veikti Aš manau, kad situacija yra kur kas blogesnė, nes Europos žemyniniai bankai nėra tokie homogeniški, kaip teigiama skaidrėje. Yra bankų, kur tas santykis yra mažiau nei 20, o pavyzdžiui, Prancūzijos, Vokietijos bankuose santykis yra apie 40 procentų. Taigi veikimo mastai čia yra skirtingi. Vokietijoje yra daug bankų, uh, kur, kurie turi tą subordinuotą skolą. Tai būtų kaip ir akcinis kapitalas, bet ateityje, aišku, jau jis bus traktuojamas kitaip. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Dabar žvelgiant į tuos milijardus, kuriuos reiks sutaupyti bankams. To, aišku, padaryti per naktį nebus įmanoma, tam reiks laiko. Tai yra lokomotyvas, kuris trenks į Europos Sąjungą. Aš norėčiau dar prieš Jums pateikiant atsakymą. Um, kai ką pridurti. Norėjau pridurti kai ką prie to klausimo, kuris ką tik buvo užduotas. Tie skaičiai, kuriuos Jūs mums pateikėte, jie iš tiesų šokiruoja. Uh, Taigi, kaip jūs galėtumėte paaiškinti, kad apskritai galėjo atsirasti tokia situacija? Mes esame tie žmonės, kurie turi prisimti atsakomybę Europą ir mes dabar susidurėme su sunkumais. Tie 30 procentų susijusių su JAV galbūt yra susiję su e, kažkokiais veiksmais už finansinio balanso ribų. Ar kaip galima būtų tai paaiškinti? Ar mes kalbame tik apie didžiuosius JAV bankus, ar tik tai apie tuos, kurie remiasi Bazelis 2 principu? Paaiškinkite man šitą susidariusią situaciją. Uh, Jūs teigiate, kad vienas būdų problemą išspręsti reikalauti ne tik, kad proporc proporcijų prasme kel, kel, didinti kapitalą, bet ir mm, kitais parametrais didinti kapitalą. PPO rekomendacijose e, teigiama, kad bankai turi būti organizuojami tokiu būdu, kad jeigu kažkas nepavyksta, kažkoks verslas e, žlunga, jį reikia eliminuoti, tuomet bankai taip turi būti sutvarkyti, kad jų veikla nenutrūktų dėl to. Ir yra kitokių dar siūlymų e, tame dokumente, taigi man tiesiog įdomu, ar nebūtų įmanoma lyginti įvairių galimybių stiprių ir silpnųjų pusių prieš darant galutinę išvadą. Na ir dar vienas filosofinis klausimas. Man atrodo, kad mes, jeigu norime išvengti problemų ateityje, turime keisti elgsenos modelį. Ir elgesio pakeitimas yra matyt pats sudėtingiausias dalykas, ko galime tikėtis iš žmonių. Taigi, ar tos priemonės, kurias mes rengėme, naujos reguliavimo schemos, kapitalo <clears throat> reikalavimai, sisteminės rizikos valdyba ir kiti dalykai, ar tos priemonės yra pakankamos tam, kad mes tos įpročius panaikintumėme? pakeistumėme elgesį, ar reikia dar dramatis, dramatiškesnių priemonių. Ačiū už klausimus. Kaip Europa prisitaikys prie tų naujų reguliavimo pokyčių? Svarbu, kad Europa pagal tarptautinius standartus darytų įtaką diskusijoms labiau negu kad dabar, nes Bazelio du pasiūlymai tikrai pakenks bankų sistemai ES. Kodėl taip nutiks? Viena priežasčių yra ta, kad nebuvo nuspręsta, kas yra tas reguliuotinas kapitalas. Visuomet buvo skirstama į tuos du sluoksnius kapitalą ir buvo nustatomos pirmenybės. Tačiau valstybių narių priežiūros institucijos galėjo na, manipuliuoti e, tą sistemą, o ant, antro, antrame sluoksnėje, antras sluoksnė patiko, pateko obligacijos ir, ir kiti kapitalo elementai, bet e, nebuvo konkrečios apibriešties. Ir Šveicarijoje Šveicarijo nėra to preferencijų pasidalymo. Ir Šveicarijoje tas pirmasis sluoksnis yra bendras akcinis kapitalas su subordinuota skola. O kitose Europos valstybėse pirmasis sluoksnis yra daugiau susijęs su skolos priemonėmis. Kodėl tai yra svarbu? Skolos priemonės mažiau gali absorbuoti banko patirtus nuostolius ir bendros e, akcinio kapital, a, bendras akcinis kapitalas lengviau gali absorbuoti nuostolius, jeigu bankas e, bankrutuoja, kažkas e, turi jo skolos priemonės, tuomet situacija yra kitokia ir reguliuotojai bando išsiaiškinti, kaip pirmojo sluoksnio kapitalas galėtų absorbuoti nuostolius kaip akcinis kapitalas ir Europoje, na, bendrai nėra tarptautinių susitarimų dėl to, koks turėtų būti tas pirmasis kapitalo sluoksnis. daugelio jurisdikcijų pirmasis sluoksnis atrodo kaip preferencinės akcijos, JAV arba Junktinėje karalystėje tai yra akcija, bet iš principo tai yra skola. Tai yra pasyvai įsipareigojimai. JAV Junktinėje karalystėje kitoks yra tas pirmasis sluoksnis ir bankams panaudoti skolą kaip reguliacinį, e, reguliuojantį mechanizmą nėra lengva. Ir pri, pri, suderinti turto skolos santykiai yra dar brangiau. Taigi tai yra įgyvendinimo pro, problema ir anksčiau Bazelio komitetas taikė plačius standartus bet juos įgyvendino skirtingai. O dabar krizės metu jie teigia, kad viena problemų yra ta, kad e, valstybės neturi pakankamo kapitalo. Taigi mes turime aiškiai ir problema yra dėl to, kad nėra anksčiau, nebuvo anksčiau kapitalo aiškios apibriešties. Ir manau, kad Europa turėtų Bazelio komitetą įtraukti į diskusijas, kaip pakeisti kapitalo apibriešti. Kodėl tai turėtų būti bendras akcininkų kapitalas. Kažkiek jo reikia, taip, bet tai neturėtų būti tik tai, vien tik tai akcininkų kapitalas. Tai turi sukurti konkurencinį privalumą. Dabar tie santykiai. Jūs uždavėte klausimą apie tai, kad vietoje aukštesnių kapitalo mokesčių bankuose mes galėtumėme reguliuoti labiau jų praktiką ir neleisti bankams perdėm priklausyti nuo vienos veiklos rūšies, tam, kad stambus bankas turėtų 30 procentų savo paskolų hipotekų sektorėje ar 70 procentų e, kredito rinkoje. E, taigi, kalbant apie turto sudėtį, banko turto sudėtį, tam tikrose valstybėse yra taikomi apribojimai, kas turi sudaryti turtą. Pavyzdžiui, negalima skolinti daugiau negu kad tokį ir tokį procentą statybos pramonė, nes jeigu bankrutuoja statyba, bankas, statybos pramonė, bankas bankrutuoja. Taigi įvairios yra veiklos rūšys ir banko reikalavimų direktyvoje yra tam tikros gairės, bet jos nėra pakankamai aiškios, nėra pakankamai aiškus reikalavimai, taigi reikalingi, reikalingi griežtesni reikalavimai ir stambus bankai bū, turėtų būti labiau subalansuoti. Junktinėje karalystėje Northern Rock bankas, kuris bankrutavo. 80 procentų turto buvo hipotekų rinkoje. Ir hipotekų, na, tai buvo didelis procentas. Ir kai hipotekų rinka žlugo, tuomet e, prarado finansavimą bankas ir bankrutavo. Taigi reikia konkretesnių taisyklių dėl to, kas turėtų sudaryti banko turtą tam, kad bank, bankas neperdėm daug priklausytų nuo, vieno ūkio šak, nuo vienos ūkio šakos. Ir stambėjai bankai aišku, labiau diversifikuoti yra. Citigroup nėra 80 procentų susijęs su hipotekomis ar kreditais. Taigi, kuo didesnis bankas, tuo labiau diversifikuojama jo veikla. Taigi, turto sudėties problema vis dar yra neišspręsta. Yra ekonominių teorijų teikiančių, kad stambus bankai sukuria sisteminę riziką ir stambėjai bankai gauna didelį pelną dėl to, kad yra dideli, bet mes neturėtumėme irgi per dėl nuo, nuo tos minties priklausyti, reikalinga užtikrinti konkurencijos politiką, kodėl tie bankai yra tokie stambus, kodėl jų rinkos dalis tokia didelė. Negali būti agopol, agopolija bankų. Konkurencijos institucija turi dėkti konkurenciją. Nežinau, ką daro Europos komisija, nežinau jų argumentų, žinau, kad buvo prašymų, reikalavimų, žinau, kad ta tema nuolatos kartojasi Europos komisijoje ir komisija turi taisyklės dėl darbo koncentravimo, tačiau konkurencijos įstatymai draudžia kainų nustatymą ir jeigu yra didelė rinkos dalis, tuomet negali piknaudžiauti rinkos poziciją. Ir jeigu įrodoma, kad bankas nepiknaudžiauja rinkos poziciją, tuomet iš principo reikalavimus atitinka tas bankas. Jeigu nėra kainų nustatymo, jeigu nėra piknaudžiavimo rinkos pozicija, vien dėl to, kad esi stambus bankas, tuomet aš nemanau, na, aš nesu konkurencijos įstatymo ekspertas, bet panašu, kad tie stambiai bankai nėra tyriami, nes reguliuotojas nemano, kad jie turi kad jie piknaudžiauja rinkos poziciją. Otmaras, prašau. Ja, yes. Sind ja jetzt ohnehin beim mes kalbame dėl esminių dalykų. Iš vienos pusės mes išgirdome pasiūlymą, kad reikia iš naujo apibrėžti, kas yra kapitalas, tačiau iš kitos pusės nuo rudens įsigalios Basel 3, Baselis 3. Ir bankai, kurie, kuriuos tai palies, o juos ta sistema, ta konvencija palies skirtingai. Tačiau kaip būtų galima paaiškinti tuos skirtumus? Ar, ar tai priklauso nuo skirtingų kapitalo apibrėžčių, ar tas skirtumas tarp bankų yra įtakotas to, kad apibrėžtis labiau atitinka investicinių bankų veiklą, ar tas skirtumas yra susijęs su tuo, kad stengiamasi išgryninti struktūrą ir siekti vadinamosios tvarkos politikos. Mums tai yra labai svarbu ir todėl jums norėčiau užduoti klausimą, ką mes turėtume daryti, kad, kad būtų panaikinti tie skirtumai tarp bankų. Nes jeigu nebus tie skirtumai panaikinti iki galo, tai nebus demokratinių, e, demokrat, pakankamai demokratijos tiek Europos rinkoje, tiek nebus daugumos parlamente, kuri pritartų Bazeliui 3. Tačiau ta demokratinė dauguma turėtų visų pirma patikrinti e, tą Bazelio 3 konvencija, kai jinai bus parengta. Taigi, ar jums e, atrodo, kad yra galimybės, kad Bazelio komitetas gali iki, dar iki, Liepo, iki birželio mėnesio kažką padaryti, kad mažintų tuos skirtumus? Ir ar jums, ar jums atrodo, kad e, per kažkokį tai poveikio vertinimą ar e, per šių taisyklių poveikio realiai ekonomikai įvertinimą mes galėtume pasiekti e, šios problemos permastymo. Aš norėčiau paklausti, kas jūsų manimų yra pagrindinė priežastis dėl šitos neligybės, šitos neteisybės, nes tik tai, kai mes žinosime priežastis, tai tuomet mes galėsime ieškoti tikrojo adresato, per kurį mes galėtume siekti kažkokių pokyčių. Jeigu to neįvyks, e, ne, nepavyks mums pasiekti demokratinės daugumos, kuri paremtų Bazelio komiteto veiksmus ir Bazelio 3 konvenciją. Kita vertus, mes turime juk každuoti kažkokį atkirti kriziai, o jeigu mes nerasime tų atsakymų, tai mes dar labiau didinsime nepasitikėjimą politikais, o tai taip pat mums iššauks tam tikrų problemų. Ačiū už klausimą. Kapitalo lygiai, kuriuos reiks patenkinti, iš tiesų įkvepiantys yra. Ir ES turi įsitraukti į dialogą Bazelio komitete, nes Bazelio komitetas yra grindžiamas konsensuso pagrindu. Ir jie nepasirašo susitarimo, kol nėra konsensuso. Ir jeigu TVF yra parengusi antrąją studiją ir uh, dauguma Europos valstybių kur, turės didinti kapitalą bankuose tam, kad atitiktų naujus standartus, ba, kuriuos siūlo Bazelio komitetas. Tačiau tie standartai, dėl jų yra diskutuojama. Ir iki rudens jie gali keistis Bazelio komitete, Vokietija yra Bazelio komitete, daugelis G10 valstybių ir jie gali daryti įtaką diskusijoms tam, kad poveikis nebūtų neproporcingas toms valstybėms. Tačiau netgi jeigu bus pasiektas kompromisas, dabar tiesiog yra pasiūlymas, paprastas pasiūlymas, kuriame teigiama, kad jeigu bus numatytas aukštas kapitalo lygis, per pirmąjį, pirmame sluoksnė tai, yra, tai bus akcinis kapitalas ir nuo, nuo, tai bus atspirties taškas dėryboms. Ir aišku, tai yra nemenkas iššūkis, Europa turi uh, teikti, kad nebūtinai visas pirmos sluoksnio kapitalas turi būti akcinių, akcinis kapitalas. Reikia vertinti įvairius rizikos tipus. Krizės nesukėlė rinko e, kapitalo adekvatumas, tiesiog finansinė sistema ir kapitalo rinka mm, turėjo spragų ir dėl to sistema žlugo. Ir bandant tiesiog nustatyti aukštesnį kapitalo lygį ir kapitalą apibrėžti akcinį, kaip akcinį kapitalą. Taip problemos neišspręs, nes problema buvo likvidumas. Ir antra, pagal antrąjį, antrąją Bazelio konvenciją kapitalas numatomas didesnis, bet kai atsiranda krizė, banko kapitalas turi būti pakankamas tam, kad jie absorbuotų nuostolius, su kuriais susidarė dėl nuosmukio. Tačiau čia yra didelis įvairių elementų darinys. Negalime mm, pirmojo sluoksnio kapitalo laikyti vien tik tai akcinių kapitalų. Reikia holistinio požiūrio, reikia bendrų akcinių, ak, bendro akcinio kapitalo. Uh, ir išspręsti likvidumo problemas kapitalo rinkoje. Taip pat išsiaiškinti, ar tie, tos išvesnės vertybiniai popieriai nėra susijęs su užstatytų turtų, taip pat klyringo institucija yra potencinė prasme labiau sugebanti absorbuoti nuostolius. Klyringo institucija sukelia likvidumo problemas. Tai yra ta rinkos dalis, kuri mus ir įsmugdė į krizę 7 metais. Tai nebuvo nepakankamas bankų kapitalas. Kai ištiko krizė, bankai turėjo mažiau kapitalo, negu kad turėjo turėti. Ir dėl to reikėjo didinti kapitalą ir Bazelio komitetas tą dabar problemą sprendžia. Na, o aš Europos politikams štai ką galėčiau pasakyti. Uh, Mums reikia diversifikuoti sistemą ir diversifikuoti sisteminės rizikos sampratą, nes kalba ne, ne vien tik tai apie turto ir pelno, turto ir skolos santyki. Yra ir kitų elementų, dėl to tas anglo saksiškas e, element, metodas ir nepasiteisino. E, Vokietijos e, rinkai turi turi kapitalą, kuris e, paverstas yra vertybiniais popieriais. Na ir Bazelio komitete yra daugiau vertinama iš vienos bankinės perspektyvos. Uh, Dar viena pastaba. Jau buvo užduotas klausimas. Uh, pane, jūs klausėt apie iš kur mes surasime finansus ateityje, jei pradėsime dekinti tokius griežtus kapitalo reikalavimus. Na, gali būti, kad ateityje daugybė šalių turės galvoti apie. apie tas sistemas, kurios bus pagrystas nacionaliniais plėtro, plėtros bankais. Tai bus bankai, kurie investuos į ilgalaikius plėtros projektus. Šveicarijoje, pažiūrėjau, kantonų bankai priklauso kantonams. Jos finansuoja kantonų gyventojai. Ir Zuriko, Curicho kantono bankas yra vienas didžiausių e, Šveicarijos bankų. Jiems nėra taikomi ES konkurencijos e, įstatymai. Ir jie veikia puikiai. Taigi, jeigu jūs kursite nacionalinius e, e, plėtros bankus, jūs turėsite atsižvelgti į ES konkurencijos nuostatas. Arba UBS Credit Suisse yra dar vienas e, toks bankas. Taigi Šveicarijoje veikia vidutinio dydžio bankai, kurie priklauso kantonams ir po to privatus bankai, kurie vieni yra stambesni, kiti yra mažesni. Any... Dėkoju. Ar bus kokiu nors klausimu? Taip, aš tiesiog norėčiau sureaguoti į ką tik išsakytą pastabą, kuri man labai patiko. Be to, aš manau, kad ši pastaba atspindi ir ES, Europos investicijų banką ir kai kurias kitas, kitų įstaigų iniciatyvas. Be abejo, mes norime, kad e, mūsų bankų sistema būtų geresnė ir Junktinėje karalystėje e, Nikas Klegas patikė kai kuriuos pasiūlymus, kurie kaip tik yra susijęs su tuo, apie ką jūs kalbėjote. Tai yra su tuo, kad mums reikia tokių bankų, kurie realiai galėtų atlikti jiems pavadėtas funkcijas. Tai yra puiku, tačiau klausimas, kaip galima būtų užtikrinti, kad visi bankai tinkamai e, dirbtų, išlieka. Kaip užtikrinti, kad bankai neužsimtų vien spekulacijomis kad bankai naudotų savo turimas lėšas mūsų ūkiai finansuoti, o ne burbulams kurti. Aš suprantu, kad e, tai yra toks paskutinė akimirka užduotas klausimas. Na, aš galiu tik tai pridurti, kad e, galime atsižvelgti tai, kas vyksta e, JAV. Volkerio, pažiūrėjau, pasiūlymas, kurį dabar siūlo Obama. Tai yra, reiškia, tai yra nuostata, kad tie bankai, kurie e, gauna indėlių draudimą, negali užsimti spekuliatyvę vertybinių popierių priekybą. Be to, jie negali dirbti ir su rizikos kapitalo fondais. Uh, Jeigu bankas nenori, kad vyriausybė garantuotų jo turimus indėlius, jis gali uh, tai pasirinkti ir gali užsimti bet kokią veiklą. Manau, kad Volkerio pasiūlymas yra labai svarbus žingsnis. Nemanau, kad jis spręs sisteminės rizikos problemą, tačiau bet kuriuo atveju Šis pasiūlymas leidžia kai, kuri, kai kuriems bankams pasirinkti labiau priklausyti nuo uh, rizikos, kuri egzistuoja rinkoje. O kai kurie kiti bankai galės pasirinkti kitokią schemą. Jie galės teikti labiau tradicinės e, paslaugas. Ir tuomet jie bus saugesni. Na, tai nereiškia, kad mes neturėsime stambių investicinių bankų pasirengusių prisimti nemenką investicinę riziką. Tačiau galima tikėtis, kad tai bent jau apsisaugosime nuo to, kad bankai išauktų iki tokio dydžio, kad juos, kad juos reikėtų gelbėti problemų atveju. Taigi, pagal šį pasiūlymą bankai galės užsimti uh, tradicinėmis paslaugomis, teikti tai paskolas, o po to stambesni bankai, kurie veikia nacionaliniu lygmeniu, galės užsimti stambesnėmis investicijomis. O tam, kad jie netaptų per nelik dideliais, galima būt, bus taikyti tam tikras kontrolės priežiūras. Dėkoju ponui Aleksandrui. Dėkoju Jums už Jūsų labai labai gerą ir informatyvų pranešimą, kuris paskatino labai aistringas diskusijas. Ir nebejoju, kad mes pratesime šias diskusijas e, šiais svarbiais ir sudėtingais klausimais. Taigi dėkoju visiems, kas e, dalyvavo šioje diskusijoje ir dėkoju vertėjams už jų, už jų kantrybę. Kitas mūsų posėdis įvyks gegužė 6 dieną ir tuomet mes varstysime paskutinį teminį dokumentą. Dėkuoju. Nice and, uh, and you, your ability to express yourself in so concise way is yeah. admirable. Oh.